20 metų jis padėjo e, įvykdyti pasiekti pertvarkymo rinkoje ir dabar yra siūlomi taupiai energiją naudojantis gaminiai. Taigi dabar e, ta, tas gaminių klasifikavimas keičiamas ir bus atsiras dar našesnių gaminių. Manome, kad etiketė yra labai svarbi priemonė ir vartotojams, ir pardavėjams. Nes dabar tas etiketė su raide A yra puikiai suprantama visiems. Ir tai yra labai gera bazė mažmenininkams paaiškinti vartotojams, ką tai reiškia. Tai yra pasitikėjimą užsitarnavusi žyma ir, ir ją labai sėk, gerai supranta vartotojai. Mus šiek tiek neramina tai, kad ateityje, pavyzdžiui, parduotuvėje gali e, kilti labai gali kilti nesusipratimų, jeigu bus pasirinktas komisijos teikiamas pasiūlymas, nes tai įneš painiavos. Pavyzdžiui, vartotojas sakys, aš ieškau naujos skalbimo mašinos arba aš naujo šaldytuvo, ką jūs man rekomenduotumėte, jeigu aš noriu energiją taupančio gaminio. Tai tuomet pardavėjas atsakys, galite rinktis A40 jeigu iš A skalės gaminių arba A60 jeigu B skalės gaminių ieškote arba A20 žymą turinčią skalbimo mašiną, jeigu ieškote C e, klasės gaminių. Taigi vartotojai bus tikrai neaišku, ką reiškia ta naujoji sistema. Todėl mes manome, kad įsivaizduokime, vartotojas ateina į parduotuvę ir, ir na, ta, ta žyma, tas nulas žymėjimas reikš didelę painiavą. Tai bus tikras labirintas. Ir manome, kad reikia kad jeigu yra tam tikri reikalavimai gamintojams, tuomet jie turi užsitikrinti tam tikrą gražą iš savo investicijų. Nes jeigu bus tokia painiava, tuomet vartotojai nesirinks tokių gaminių. Buvo kalbama apie perinamąjį laikotarpį ir buvo minėta, kad bus labai sunku paaiškinti vartotojams, ką tai reikš. Tačiau norėčiau pa, pabrėžti, kad tas pereinamasis laikotarpis užsitęs, nes vartotojams bus nebeaišku, kokiu metu, kokia etiketė ką reikš kiekvieno, kiekvienoje gaminių grupėje žymėjimas bus skirtingas ir atsiras naujų, naujausios kartos etikečių. Taigi, e, daug kartų buvo svarstę, ar iš tikrųjų reikia daugiau nei septynių e, gaminių tipų pagal šį žymėjimą. Ir ar iš tikrųjų reikia plėsti tą skalę. Mes manome, kad nereikia. Kalbant apie būtinius prietaisus, nereikia daugiau nei septynių klasių. Nes jeigu kalbame apie ekologinio dizaino gaminius, tai kai kurių gaminių, kai kurių klasių, kai kurių kategorijų gaminių tiesiog nebebus rinkoje. Ir todėl žymėjimas nuo A iki G yra tikrai pakankamas. Jau keletą kartų buvo svarstoma, kaip išspręsti pereinamo laikotarpio problemą ir ar vartotojai, jas, ar vartotojai jį supras. Mes negalime komentuoti komisijos atlikto tyrimo, nes mes dar nesusipažinome su visa medžiaga. Tačiau remiantis anks, anksčiau atliktomis studijomis komisija kol kas dar nepateikė labai konkrečių įrodymų. Australijoje, pavyzdžiui, buvo panaši padėtis, jiems reikėjo keisti savo žymėjimo sistemą, jie atliko nuo, vartotojų nuomonę aplus ir paaiškėjo, kad kad vartotojai suvokė, ką reiškia tas e, sistemos keitimas ir kad jeigu atsiras naujos etiketės, tuomet, kad vartotojams bus aišku, ką jos reikš. Taigi mes siūlome laikytis nu, e, žymėjimo nuo A iki G ir žymėti ant etiketės etiketės galiojimo laikotarpį, kad vartotojams būtų visiškai aišku, kuriais metais kuri energinė etiketė galios. Pone Padimata taip pat minėjo Sangalen tyrimą kalbėjo apie A-20 procentų žymėjimą ir lygino jį su uh, žymėjimu pagal AG skalę. Jeigu bus pasirinktas uh, AG skalės žymėjimas, tai uh, pavyzdžiui, vartotojų apklausoje atliktoje paaiškėjo, kad vartotojai ne, nebesuprato, ko reiškia tas ta AG skalė. Grįžtant prie Australijoje atvykto, atlikto tyrimo, vartotojai pirmenybę teikė e, sistemai, kuri, kuri nedidino gaminių e, kategorijų skaičiaus. Tai yra, kuo ilgiau, kuo daugiau laiko reikia, kad suvoktume etiketę, tuo jį mažiau našesnė, tuo mažiau naudos jį duoda. Manau, kad visi sutarėme, kad reikia mm, kiek įmanoma greičiau priimti sprendimą dėl gaminių žymėjimo energinėms etiketėmis, nes turime priimti sprendimus dėl ekologinio gaminių dizaino ir eiti priekin. Taigi mes pasisakytumėme už tokį sprendimą. Anksčiau kalbėję pranešėjai pasisakė už AG žymėjimo variantą. Mes irgi pasisakome už tai ir, būt, ir manome, kad pagrindų direktyvoje galėtų būti nuoroda į, šio, į šią žymėjimo sistemą. Gegužės mėnesį buvo primtas sprendimas dėl e, žymėjimo A-20 procentų etiketėmis. E, šalituvų žymėjimo tokiamis etiketėmis. Ir mes pasisakytume už tai, kad ta etiketė ateityje būtų išlaikyta. Aš malai atsakysiu jūsų klausimus draugė su ponia Nina Klemola, e, kuri taip pat yra čia. Ačiū. Herzlichen Dank, Frau Maurer, für diese. Ačiū, ponia Maurer, už labai um, aišku jos pristatymą. Jūs jau pastebėjote, kad yra įvairių ženklimo ir vertinimo galimybių ir mes turime dabar dar, e, dar vieną atstovę nevyriausybinio organizacijų, tai yra ponė Erika Hope ir jums suteikiamas žodis, prašau. Labas rytas. Ačiū labai poniai Podimatai ir įtrė komitetui už galimybę pasisakyti šiandien aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų vardu. Aš esu Erika Haup ir e, dirbu klimato, e, kovos su klimato kaita veiksmų tinkle. Ir norėčiau kalbėti taip pat e, WWF ir kitų nevyriausybinių organizacijų vardu iš tikrųjų mes turime suvokti, kodėl imamės atitinkamų veiksmų Visi mūsų aplinkosauginiai, ekonominiai ir socialiniai tikslai yra paremti energijos taupimu, o tam reikia dėkti daug naujovių ir pritaikyti rinką. Nesvarbu, kokią etiketę pasirinksime, mes E, privalome turėti veikiančią stebėsenos ir vertinimo sistemą kas trejai metai, taip kaip buvo susitarta, siekiant įsitikinti, ar iš tikrųjų e, tai skatina e, mūsų primtas etiketės keistis rinką ir pirkti energiją taupančius produktus. Manau, kad įvairios vartotojų organizacijos ir parlamentas yra prie išvada, kad skalė nuo A iki G yra pati suvokiamiausia, siekiant taupyti energiją. Ir e, būtent e, šis tvirtinimas remiasi įvairių mokslinio tyrimų rezultatais, pavyzdžiui, Sangalino universiteto. Apie tai pakalbėsiu šiek tiek vėliau, tačiau dabar norėčiau pabrėžti, kad e, tos trumpos skalės nuo A iki G pranešimas aiškiai parodo, kuris gaminys yra geresnis, kuris yra blogesnis, todėl vertinimas iš tikrųjų turi būti labai griežtas, nes kartais e, vartotojai e, yra klaidinami e, kadangi kai kurie A ženklų pažymėti gaminiai iš tikrųjų nėra tokie e, ekologiniai ir taupantis energiją, kaip vartotojams kartais atrodo. Dabar norėčiau grįžti prie, prie komisijos tyrimo ir perimas laikotarpis tarp skirtingų etikečių iš tikrųjų yra susijęs su tam tikrais sunkumais nesvarbu, kokia etiketavimo forma bus pasirinkta, iš tikrųjų jos efektyvumas sumažės maždaug 30 procentų ir iš tikrųjų mums keista, kad komisija neskiria daugiau laiko siekiant e, ieškoti išeities iš e, šios problemos turint omenyje, kad tie perinamų laikotarpio ženklinimai ir etiketės e, gali būti sunkiai suprantamos, kai kurios iš jų gali būti iš, visai, iš vis nesuprantamos. Iš tikrųjų buvo nustatytas e, etiketės tvirtinimo tam tikras perimas laikotarpis, tačiau jis buvo iš tikrųjų per trumpas ir mūsų atstovų e, susitikimo metu su komisijos atstovais buvo pabrėžta, kad tas e, etiketės patvirtinimo laikotarpis turi e, būti numatytas ilgesnis, atsižvelgiant į visus tos sunkumus, kuriuos minėjau anksčiau. Taip pat pereinamo laikotarpio klausimas buvo susijęs su A kategorija, kuri iš tikrųjų yra pakankamai retai pasitaikanti ir ji bus ateitie pakeista paprasta A kategorija. Taigi aš e, manau, kad e, būtent tokie klausimai leido tam tikrą prasme suabejoti tyrimų patikimumu. Ir aš manau, kad perėmas laikotarpis pakeičiant senasias etiketės naujosiomis truks keletą mėnesių ir e, ponas Falkionį teisingai pabrėžė, kad e, tuo metu per tą perimą laikotarpį bus visiškai suirūtė rinkoje ir vartotojai nežinos, ką jiems reikia pirkti, visiškai nesupras tų etikečių paskirties ir prasmės. Ir bet kokiu atveju buvo remiantis atitinkamais tyrimais padaryta išvada, kad e, skalė nuo A iki G yra vartotojams žymiai suprantamesnė nei ženklinimas A-20, A-40 ir A-60. <clears throat> Argumentas vartotas prieš e, ženklimą nuo A iki G buvo e, susijęs su populiarumo klausimu, tačiau aš nežinau, kok tokio pobūdžio klausimas buvo užduodamas komisijos atliekame tyrimė vartotojams ir e, kaip jie buvo ver, e, pra, prašomi įvertinti tam tikrą gaminį, ar buvo jiems leita rinktis, pavyzdžiui, iš A ir A ar A-40 e, prieš pastatanties kategorijoms nuo A iki G. Ir todėl būtent reiktų labiau išanalizuoti, kokie klausimai buvo užduodami tam, kad būtų galima įsitikinti šio tyrimo patikimumu. Iš tikrųjų, šis <clears throat> tyrimas parodė, kad nebaigtinė skalė gali sukelti daugiausiai nesusipratimų ir sunkumų vartotojams. Nes jeigu aš perku šaldytuvą ir jis yra paženklintas C kategorija, tai aš žinau, kad B ir A kategorijos yra geresnės. Tačiau kaip aš turiu vertinti ir žinoti, kuris šaltuvas yra geresnis, jeigu jis pažymėtas A-20, A-30 ar A-40. Taigi, aš manau, kad mums reikia paprastesnio ženklinimo ir tas žymėjimas, vartojimas turi būti suprantamesnis, taip pat pasitelkiant spalvas galbūt tą būtų galima padaryti efektyviau. Taigi tok, tokia būtų mūsų reakcija į komisijos atliktą tyrimą. Ir mes raginame parlamentarus labai atidžiai išnagrinėti šio tyrimo rezultatus, siekiant priimti teisingą sprendimą dėl etikečių pasikeitimo. Dar vienas aspektas svarbus aplinkosauginėms nevyriausybinėms organizacijoms yra tai, kad e, mes turime kalbėti ir apie priemonės taikomas ekologiniam dizainui kadangi e, energetinio taupimo etiketės leidžia vartotojams pasirinkti e, taupiausius produktus, jų ekologinis dizainas <clears throat> turi ir e, kitų svarbių aspektų aplinkosauginių požiūrių vartotojams. Deja, buvo nuspręsta priimti atskirius ekodizaino reikalavimus pagal atskiras gaminių grupės, o tai reiškia, kad pavyzdžiui ekodizaino reikalavimai tokiems gaminiams kaip boileriai, e, e, šildymo katilai ir e, panašiai nebus taikomi europinių lygmenių, bus nustatomi valstybių narių, o šie gaminiai iš tikrųjų gali smarkiai prisidėti prie uh, CO2 išmetimo sumažinimo iki 20 metų, jeigu būtų reglamentuojami Europinių lygmenių, pračiau į tai atsižvelgti. Apibendinant, galiu pabrėžti tris dalykus. Pirmiausiai, mums reikia dėkti kaip įmanoma platesnės apimties naujoves, energiją vartojančių prietaisų srityje, tai reiškia, kad e, etiketavimui čia tenka svarbus vaidmuo, reikia skatinti vartotojus pirkti labiausiai energiją taupančius gaminius ir mes e, abejojame, ar nebaigtinė skalė, nebaigtinė e, ženklimo klasifikacija gali pasiekti šių tikslų, nesvarbu, koks etiketavimo būdas bus pasirinktas, reikia jį įvertinti ir įvertinti jo atnešamą naudą po tam tikro laikotarpio ir taip pat atkreipti dėmesį į eko dizaino e, procesą bei jo subtilybės. Ačiū labai. Herzlichen Dank auch für diese Positionierung. Ačiū labai taip pat ir už jūsų pristatytą poziciją. Mes išgirdome dabar įvairių faktų, vertinimų ir nuomonių. Ir dabar galime dar truputėlį aptarti mūsų visiems rūpimus klausimus. Turime galimybės patiems išsakyti savo pozicijas, užduoti klausimus. Aš manau, kad vienas dalykas yra labai svarbus tolimesnėms daryboms, mes privalome pasirūpinti tuo, kad kaip manoma greičiau būtų pasiekti rezultatai ir pradėti įgyvendinti primai sprendimai. Ir taip pat antras aspektas, dėl kurio niekas nesiginčia nei prezidiume, nei salėje, kad mums reikia tokios etiketės, tokio ženklinimo, kuri, kuris būtų suprantamas, priimtinas piliečiams ir padėtų jiems greičiau priimti tinkamus sprendimus, pasirenkant tinkamus prietaisus. Dėl to visi sutarėmis, nes sutarėme dėl klausimo, kokią etiketę pasitelkus galime šių tikslų pasiekti ir nuomonės čia skiriasi. Girdėjote taip pat ir apklausų. Rezultatus buvote su jais supažinti, jeigu neprieštaraujate kolegos, pirmiausiai, jeigu pirmininkaujantį Švediją pageidautų, tai suteikčiau galimybę uh, jai pasisakyti, pristatyti tarybos nuomonę. Ne, Švedijos e, atstovai nieko nenori pasakyti, tuomet šitas klausimas išsisprendė, e, kadangi dabar vyksta Mm, tiksliau greitai prasidės trejato darybos, tai norėjome šį pasiūlymą dabar iškelti, pasaky, leis pasakyti švedijos atstovams, bet dabar e, leisime pasakyti užsiregistravusiems kalbėtojams ponas Brezina. Organizování tohoto hearingu, protože e, v mnohem byl e, velmi instruktivní. Celý spor ohledně... Ačiū, ačiū, kad suorganizavote šį klausimą. Išgirdome labai daug naujų dalykų. Ir norėčiau pasakyti, kad atrodo, jog kalbame e, apie pasirinkimą tarp atviros ir uždaros skalės. Uždara AG skalė buvo gera pradžia. Man atrodo, kad išklausę šios dienos pranešimų turėtume pagalvoti apie vis tik atviras skales ir galbūt e, labiau rinktis A plus atvirąją skalę. Įdomu, ar kas nors iš mūsų nusipirkęs yra neseniai būtiniai prietaisą ir ar ant to prietaiso buvo kuri nors iš e, etikečių. Aš pats nusipirkau būtinį prietaisą neseniai ir praktiškai pamačiau, kaip prietaisai yra ženklinami. Parduotuvė, kurioje aš lankiausi, beveik ant visų prietaisų buvo A tipo etiketės ir buvo labai sunku suprasti, koks yra skirtumas tarp jų. Taigi man atrodo, kad atviroje skalėje A bus aiškiausias būdas parodyti prietaiso taupumą. Ir Ponas Valčionė neseniai apie tai kalbėjo. Ir kai aš pats kalbėjausi su pardavėjais, tai jie man ir papasakojo savo nuomonę apie etikečių tipus. E, jie sakė, kad A minus tam tikras procentas yra gana paini sistema, taip pat AG sistema neatspindi, ar neaiškiai parodo, kaip reikia žymėti naujus gaminius. A minus 50 procentų vis tiek priklausytų A kategorijai uždaroje skalėje. E, priimant sprendimus vartotojams, žalia spalva yra didelis privalumas ir ji bus naudojama naudoti taupiausius ir labiausiai tausojančius, tausojančius aplinką gaminius. Būtina, kad uždara skalė būt, uždara skalė nėra labai aiški, todėl aš pats asmeniškai pasakau už A. Pone Hall. Ačiū, ponas pirmininkė. Mane nuvylė komisijos tyrimas. Iš esmės nuvylė. Aš manau, kad bandoma čia paprasčiausiai užglaistyti tam tikrus politinius sprendimus. Parlamento narių politinis sprendimas buvo labai aiškus. Esminis klausimas yra toks, ar mes norime uždaros skalės ir iš naujo pervertinimo ar ne. Parlamente balsavome už uždarą skalę, todėl kad galiausiai klausimas susiveda į tai, Ar mes norime, kad žmonės žinotų, jog produktas yra aplinka tausuojantis ar ne, tai yra gana santykinis dalykas, nes vienas, e, dalyka, vienas produktas gali būti taupus šiandieną, bet po penkerių metų atsiras visai kiti produktai. Taigi aplinkos tausuojimas yra labai santykinis dalykas. Už tai mes turime turėti galimybę perverti patvirtinti. Pramonė to nepriima ir komisija dabar savo apžvalgoje pasirinko eiti kartu su pramonės atstovais, kurie savo, kad jie nenori naujo įvertinimo ir jie e, nesutinka su tuo, kad iš ankstinis iš naujo pervertinimas taikomas būtų labai vertingas dalykas. Taip pat e, apžvalgoje buvo pateikti visai neteisingi klausimai, buvo galima pateikti visiškai kitokius klausimus. Reikėjo galbūt labiau išryškinti suvartojamą energijos kiekį, kuris turėtų atsispindėti etiketėse. Tada žmonės e, pasakytų galbūt visai kitą, bet niekas net nebandė parodyti skirtumus e, etiketėse galėjo būti pasiūlyta labai vertingų pasirinkimų, bet nieko nebuvo padaryta apžvalgoje. Taip pat keistas dalykas yra tai, kad matome kontrastą tarp šios apžvalgos ir nacionalinių apžvalgų arba tyrimų rezultatų nacionalinėje plotmėje pasirenkamas gana tiesmukas kelias ir bandoma išsiaiškinti, ką vartotojai lengviausiai supranta. O šio, šiame tyrime pateikti klausimai vartotojams tik dėl to, ar jie supranta dabartinį modelį. Žmonės, kurie nesupranta, uh, ką reiškia e, dabartinė etiketė, dabartinis modelis e, net e, nebeatsakinėdavo į kitus klausimus, tai koks tai yra tyrimas. Kai daugumai žmonių reikia labai paprasto signalo. Ši dabartinė Europos etiketė yra pasaulinis standartas ir jis svarbi ne tik taupant energiją Europoje, bet ir visur kitur. Ir tai yra paprasta etiketė Mes dabar rizikuojame visą naudą, kuriame, kurią galime gauti, nustatydami tam tikras e, vertes ar ribas e, kitur pasaulyje gaminamiems produktams. Ir bijau, kad yra padaryta nemažai e, žalos ir kad dabartiniai veiksmai prieštarauja, e, atitinka tam tikrus politinius sprendimus. Sir Wagner. Ačiū, ponas pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti žmonėms, kurie kalbėjo šiandien. Tai leidžia mums suprasti problemas. Aš esu naujas parlamento narys atsiprašau, bet pateiksiu galbūt labai paprastą klausimą, bet aš esu naujas čia. Ir norėčiau paklausti, kokio požiūrio dėl pasiūlymo laikosi valstybės narės dėl to, kad jos pačios turėtų nuspręsti, kaip žymėti prietaisus. Norėčiau Jums pateikti savo nuomonę. Man atrodo, kad kuo daugiau laisvės turėtų valstybės narės, tuo būtų geriau, bet aš norėčiau paklausti, ar jos turi kokią nors e, veiksmo laisvę. Aš jums pateiksiu atsakymo pradžią. Mintis yra e, patvirtinti reglamentą ES galiuojantį, kad, jis, kad valstybės narės neturėtų daug laisvės savo nuožiūrą veikti. Ponas Langer. Ačiū, pirmininkė. E, man vienintelė priežastis, paaiškinanti, kodėl yra siūloma nebaigtinė ženklinimo skalė yra ta, kad e, pramonė nori išvengti raudoną arba geltoną spalvą ženklinamų gaminių, nes dabar visi mes e, pastebime tendenciją, kad beveik visi gaminiai ženklinami žalia spalva ir todėl tokia ženklinimo sistema visiškai neturi jokios prasmės, nes jau iškart matoma, kad visi yra gaminiai ekologiški ir pažymimi žalia spalva. Todėl būtina iš naujo pervertinti ženklinimo skalę ir to pervertinimo peržiūros tikslas turi būti tas, kad vėl rinkoje atsirastų gaminiai žymimi žalės spalva ir žymimi raudona arba geltona spalvomis. Ta mes turime labai aiškiai ir atvirai pripažinti. Aš nesu susipažinęs su komisijos tyrimo rezultatais, tačiau nemanau, kad vartotojai atsakydami į klausimą, kokios etiketės jie pageidauja, e, pasirinktų vieną ar kitą, tuo pačiu sakydami, kad mes vis tiek norime, kad būtų e, gaminiai žymimi žalia spalva, nes e, tokiu atveju šis klausimas būtų visiškai beprasmis. Taigi mūsų priimamas sprendimas turi priversti pramonę gaminti iš tikrųjų ekologinius gaminius, tiekti juos į rinką ir siekti, kad jie konkuruotų su mažiau ekologiškais gaminiais. Mes turime pasirinkti tokį kelią. Pone Riera Madurelli. Eh, yo, muy brevemente, simplemente para felicitar y agradecer a los ponentes su. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti visus šio ryto kalbėtojus ir padėkoti jiems už suteiktą informaciją. Taip pat norėčiau padėkoti poniai Podimatai, tikrai puikiai padirbėjo žymėjimo etiketėmis klausimų. E, ši priemonė yra tikrai svarbi skatinant energijos taupimą. Mums mm, svarbu žinoti visų susijusių sektorių atstovų nuomonę. Mūsų frakcija mano, kad labai svarbi yra ir vartotojų asociacijų nuomonė. Mes norime išsiaiškinti tikruosius vartotojų poreikius. Taigi noriu padėkoti Jums dar kartą už tai, kad e, atvykote į klausimą ir suteikite informacijos. Turiu porą klausimų. Pone Hall jau uždavė panašų klausimą. Manau, kad komisijos pateiktas, pateiktos apklausos rezultatai yra gana naudingi. Nežiūrinti tai, aš manau, kad reikia daugiau švietimo mm, programų mokyklose šiuo klausimu. Pakalbėkime apie visą gyvenimą trunkantį mokymasi. Keletą kartų debatuose buvo paminėtas prekybininkas, mažmenininkas, kuris mm, ir susiduria su vartotoju. Manau, kad tai grandinėje yra svarbus asmo. Manau, kad jis gali paaiškinti vartotojui, ką reiškia etiketės. Taigi, yra gamintojas, yra vartotojas, yra etiketė, bet taip pat prekybininkas, pardavėjas, kuris turi gebėti paaiškinti, ką reiškia etiketė. Ir jis taip pat turi žinoti, kaip gamintojai ir vartotojai, norėčiau žinoti, ką gamintojai ir vartotojai daro šio klausimu, kaip rengiami pardavėjai. Turiu klausimą gamintojams ir vartotojams. Suprantu, kad e, žymėjimo etiketėmis sistemą reikia atnaujinti. Ar gamintojai apsvarsti atsakomybės klausimą. Tai yra, kas bus atsakingas už gaminį po to, kai gaminys jau e, patiekiamas į rinką ir kas atsakys už etiketės modernizavimą kas apskaičiavo, kiek tai kainuoja. E, mums pateikta prieštaringų nuomonių tuo klausimu, todėl aš uždaviau klausimą abiejų grupių atstovams. Gal čičiuose. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti, noriu kaip ir visi kiti padėkoti poniai Padimatui už tai, kad surengė šį klausimą ir padėkoti kalbėtojams už jų pasisakymus. Noriu E, perspėti visus dėl šviesoforo principų grindžiamo požiūrio į vartotojams teikiamą informaciją. Man atrodo, kad tai yra pernelik supaprastintas požiūris ir dabar paaiškinsiu kodėl. Mane įtikina argumentas, kad kad nauja sistema bus paini ir kad netgi bus galima ją piknaudžiauti. aš pastebėjau, kad nevyriausybinės organizacijos įtariai vertina komisijos atliktą nuomonių apklausą. Mes visi žinome, kad nuomonių apklausas apsprendžia klausimai užduodami ir tie, kas suformuluoja klausimus. Jeigu žini, kokio atsakymo ieškai, gali atitinkamai suformuluoti klausimą. E, kita vertus, nevyriausybinės organizacijos galbūt irgi yra, gali būti dėl to kaltos. Tačiau pastebėjau, kad šiuo konkrečiu atveju komisijos atliktoje apklausoje buvo pateikti atsakymai, kurie nebūtinai. E, pirmanybę atiduoda komisijos e, pageidaujamam variantui. A, minus tam tikras procentas. Taigi, kaip jau minėjau, nauja sistema yra gana paini. Aš pasakau už A požiūrį ir manau, kad tai yra geriausias pasirinkimas pereinamuoju laikotarpiu, įvedant naują žymėjimo sistemą. Tačiau suprantu, kad tai sudėtinga tema ir nemanau, kad egzistuoja labai paprastas sprendimas. Netgi priešingai, manau, kad sprendimas yra sudėtingas ir aš pritariu poniai Hope. Mes turime apsispręsti ir kad, kad procesas toliau galėtų vykti. Vėlgi pritariu kolegoms, kad tai yra svarbi priemonė, kuris skatins e, taupų energijos vartojimą. Ir, ir tai galėtų pagerinti bendrai padėtį. Dar vienas dalykas Aš esu taip pat pirkęs būtinių prietaisų ir paskutinį kartą, kai pirkau, prisimenu, man rūpėjo porą dalykų. Aš domėjausi, kurie gaminiai taupiai naudoja energiją ir kurie ne. Taip pat man rūpėjo ir gaminio kaina. Aš nepasirinkau taupiausio gaminio, nes jis buvo brangiausias. Taigi, vartotojai, manau, irgi mm, remsis įvairiausiais, svarstys įvairiausius pliusus ir minusus, priimdami e, sprendimą, kokį gaminį įsigyti. Ačiū. Žadu. Ačiū, ponas Žadu. Ačiū, ponas pirmininkė. Du pastebėjimai. Mums sunku suvokti, kodėl komisijos požiūris tiek daug dėmesio skiria pereinamajam laikotarpiui ir uždaram sąrašui. Ir galbūt reikėtų galvoti, kokiu tikslu mes siekiame. Ir Reikia galvoti, kaip padaryti taip, kad vartotojai lengviau suvoktų etikečių turinį. Juk galiausiai, jeigu etiketė bus lengvai suprantama ir tik tai tokiu atveju pasikeis vartotojų elgesys. Taigi norėčiau paklausti komisijos, kodėl jūs tiek daug dėmesio skiriate pereinamajam laikotarpiui? Ir kodėl tiek daug kritikuojate uždarą. Mm, skalę savo apklausoje. Kitas klausimas komisijai. Labai sunku suprasti jūsų analizę ir atvirojo sąrašo kritiką. Aš suprantu, kokie yra pavojai. Aš e, turiu prieš save vieną skelbimą iš vienos e, bendrovės e, ir kuri labai agituoja aktyviai už atvirai sąrašą su A, e, paskui A++, e, trečias pasiūlymas AB, šešta kategorija AAA, ten taip yra parodyta viskas ir tai lyg būtų vidinė logika, bet vartotojai visiškai pasimes pasižiūrėję į tokias etiketes. Aš taip pat turiu kitą klausimą komisijai. Komisijos atstovai šiandien kalbėjo, kad daugiau kaip 70 procentų jūsų e, respondentų pasakė, kad uždara sistema būtų nebloga lyg ir, bet paskui pasakėte išvadose, kad uždara sistema prastesnė negu atvira. Tai kaip jūs padarėte tą išvadą? E, Jūs sakėte taip pat, kad asociavotės, konsultavotės su asociacijomis ir norėčiau paklausti apie tas konsultacijas plačiau ir norėjau paklausti, kaip buvo atsižvelgta į jų pastebėjimus. Dar vienas klausimas komisijai. Mes kalbame apie padangų ženklinimą tikėtimis ir atrodo, kad komisija pasirinko uždarą sistemą. Tai ar yra kokio nors nuoseklumo lyginant šią poziciją su kitomis jūsų pozicijomis? Galiausiai parlamentas taip pat atliko e, nuomonių tyrimą ir mes paprasčiausiai paklausime, kokia būtų naudingiausia ir lengviausiai suprantama tikėti. Ir 54 procentai pasakė, kad uždara skalė nuo A iki G yra pati paprasčiausia suprasti. Ačiū. Ačiū. Paskutinis pasisako panas Kančian, tikiuosi teisingai jo pavardė. Ištariau. Ačiū pirmininkė. Taip pat ačiū už jūsų nuveiktą darbą. Aš pirmą kartą klausiausi šių diskusijų ir noriu išsakyti keletą pastabų. Suprantu, kad mes siekiame visi vieno tikslo, tai yra taupyti energijos suvartojimą ir tai yra pagrindinis mūsų darbo tikslas, tačiau man čia susidaro įspūdis, kad e, tam tikros problemos, kurias reikia išspręsti nuo pat pradžių, yra užkeliamos ant vartotojų pečių. Jau anksčiau buvo minėti tokie dalykai kaip laikotarpis nuo gaminio pagaminimo iki jo patekimo į rinką, perinamasis laikotarpis, su juo susijusios problemos yra neįspręstos, taip pat etiketės atnaujinimas yra antras aspektas. Aš manau, kad jeigu mes ir toliau sieksime taupyti energiją, tai mums reikia siekti išspręsti šias problemas nuo pat pradžių arba dar joms neatsiradus. Tam reikalingas tam tikras nusiteikimas, tam tikra drąsa e, gamintojų ir pardavėjų tarpe, o nepaliekama viskas spręsti tik tai galutiniam vartotojui. Manau, kad reikia pasirūpinti tuo, kad šis ženklinimas vyktų tokiu būdu, kuris būtų pats paprasčiausias ir lengviausiai suprantamas vartotojai. Buvo siūloma tiksliau buvo pristatyta įvairių e, sudėtingų sistemų, e, įvairių ženklimo būdai, plius minus, e, nurodant įvairius procentų dydžius ir kai tačiau taip pat ir pristatant uždarą klasifikavimo skalę, atsiliepimai apie ją taip pat nebuvo patys teigiamiausi. Aš negaliu dabar visko detaliai apibendrinti, tačiau manau, kad galutinis vartotojas pasirinkdamas tam tikrą gaminį iš tikrųjų turėtų leisti arba turėtų galimybę pasirinkti iš paprastesnės ženklimo sistemos. Aš pamiršau vicepirmininką, sako pirmininkas, kuris norėjo pasisakyti, o vicepirmininkas žada kalbėti daniškai ir prašo jūs užsidėti ausines. Jeg har arbejdet i reklamebranchen, og hvis der er noget, man skal gøre sig meget klart. Aš e, ilgus metus dirbau e, prekybos srityje ir e, supratau vieną dalyką, tirdamas vartotojų elgesį, kad siekiant padinti prekybos apimtis, pardavimo apimtis reikia analizuoti vartotojus ir tie sprendimai, kurie neprimtini vartotojams, yra visiškai netinkami, todėl mums yra svarbu išklausyti savo diskusijose ir vartotojų nuomonę. Tai yra vienas iš esminių aspektų. Labai svarbu, kad ši sistema būtų kaip įmanoma paprastesnė, nesvarbu, kokią mes ją priimsime ir jį turi remtis jau dabar sukauptais duomenimis ir patirtimi. Man nekyla jokių bejonių, kad turime išlaikyti baigtinę ženklinimo sistemą, siekiant užtikrinti jos paprastumą. Išklausęs vairių pasisakymų dar kartą įsitikinau, kad ta atvira sistema tik tai dar labiau suklaidins vartotojus ir jie pradės elgtis atvirkščiai arba kitaip, negu mes tikimės, kad jie elgsis. Klausimas čia būtų toks, ar mes negalime susitarti ir surasti paprasčiausio būdo, paprasčiausios etiketės, kurie galėtume nurodyti, pavyzdžiui, gaminio, gaminimo, pagaminimo metus <clears throat> ir susitarti taip pat su gamintojais dėl tam tikros laiko ribos nustatymo, e, po e, kurią peržengus e, reiktų vėl iš naujo įvertinti rinkoje esančius gaminius tam, kad būtų galima suteikti tiems gaminiams atitinkamą ženklinimą, pavyzdžiui, žalia arba tamsiai žalia spalva, o jeigu ant etiketės bus nurodyti gamybos metai, tai vartotojas labai aiškiai galės matyti, uh, E, kiek sena yra ta etiketė ir galės daryti atitinkamas išvadas pasirinkdamas gaminius. Tačiau bet kokiu atveju ta e, etiketavimo ženklinimo sistema turi būti kaip įmanoma paprastesnė, nes tai yra vienintelė galimybė padėti mums užtikrinti arba siekti, kad vartotojai pirktų energiją taupančius gaminius. Pirmininkas, ačiū labai. Ir paskutinė dabar pasakys ponė Tikau. Domnule președinte, doresc întâi să o felicit pe doamna. Ačiū, panė pirmininkė. Norėčiau pirmiausiai padėkoti poniai Podimatai už jos pranešimą ir už iniciatyvą, kurios jį ėmėsi organizuodama šios svarstymus mūsų komitete. Egzistuoja ES, tačiau ne tik joje tam tikros valstybės, kurios siekia skatinti vartojimą ir tam tikrų e, ilgalaikių gaminių e, pardavimus e, per įvairias subsidijas ir yra labai svarbu, kad subsidijos tokiais atvejais būtų taikomos tik tai tiems gaminiams, kurie atitinka bent jau mažiausius energijos taupimo reikalavimus ir standartus. Kalbant apie ženklinimą, jis privalo būti, kaip man paprastesnis, suprantamas vartotojams ir e, turi būti paaiškinama, kokiais kriterijais remiantis vienas ar kitas gaminys gauna tam tikrą etiketę. Taigi, kodėl vartotojas turėtų būti skatinamas pirkti e, taupesnį gaminį, būtent dėl to, kad jį įsigijęs jis suvoks, jog e, tas gaminys suvartos mažiau energijos ir bus ekologiškesnis. Taigi aš suprantu pranešėjos poziciją ir tikiuosi, kad diskusijos dėrybos, kurios vyks su taryba, jų pabaigoje mes galėsime priimti direktyvą, kuri atitiks vartotojų interesus, nes jeigu sistema bus per daug sudėtinga, turinti per daug neaiškios, nesuvokiamos informacijos, nesivadovaus labai aiškiais kriterijais, tai galime tikėtis, kad mes tik tai dar labiau suklaidinsime vartotojus ir nesugebėsime pasiekti arba vėliau pasieksime savo užsibrėtus energijos taupimo tikslus direktyva, dėl kurios pranešimą rengia ponė Podimata, yra glaudžiai susijusi su pastatų e, energinio taupumo direktyva. Parlamentas pasiūlė vieną papildomą šios direktyvos komponentą, pagal kurį yra numatomi e, žemiausi e, standartai taikomi statybinėms medžiagoms, iš kurių yra statomi pastatai. Todėl aš manau, panašiais principais reikia vadovautis ir priimant šią direktyvą dėl energijos taupančių, energiją taupančių prietaisų. Pirmininkas, ačiū labai. Manau, kad toksai buvo mūsų šios diskusijos tikslas - susipažinti su naujais komisijos tikslais, juos aptarti ir pasvarstyti apie tai, kokią įtaką e, nauji pasiūlymai turės vartotojams. Mes dar turime šiek tiek laiko ir norėčiau suteikti galimybę visiems podiumo dalyviams e, galbūt atsakyti užduotus klausimus arba apibendrinti, padaryti tam tikras išvadas. Jeigu neprieštraujate, pradėsime e, iš kairės į dešinę ir pirmiausiai suteiksime žodį poniai Hope. Uh, well, much, uh, Mr... Dėkui. Noriu padėkoti Jums, pirmininkė, ir visiems kalbėtojams. Pabandysiu atsakyti visiems kalbėtojams. Ponui Brezinai kada pasirodys nauji gaminiai naujoje e, produktų grupėje. Kai tik tai bus atnaujinama AG skalė, atsiras vietos naujiems gaminiams. Ir įsivaizduoju, kad nauji gaminiai bus patrauklesni, jeigu bus pažymėti A žyma, lyginant su kitais, kurie bus pažymėti B, C ar e, B plus C plus. Poniai Hall, noriu pasakyti, kad visiškai sutinku su jūsų pastabomis dėje. Mes manome, kad komisijos uh, nuomonio apklausa tikrai nėra išsami, nebuvo užduoti svarbiausiai klausimai, tai yra kaip ta etiketė paveiks vartotojų pasirinkimą. Ponui Langė, noriu pasakyti štai, ką mes visiškai uh, pritarėme jūsų minčiai, kad žalia spalva, nesvarbu, kad ir labai graži, praranda savo prasme. Ir geriausia būtų buvę aiškintis, yra, koks yra geriausias gaminys, kur, kuria kryptimi eiti. Pone Rierai Madurel, noriu pasakyti, uh, štai ką. Mes pritartume tam, kad reikia auklėti gamintojus ir mažmenininkus, bet taip pat ir vartotojai turi suvokti, ką reiškia ta žyma. Kalbant apie tai, kiek tai kainuos ta sistema, kainuos, turime klausti savęs, o kiek kainuotų tas pasirinkimas, jeigu į rinką nebūtų tiekiami energija, našiai energiją naudojantis gaminiai. Ponui Čišesteriui noriu uh, pasakyti, kad, aišku, kaina atga, at, užgesina žmonių entuzijazmą rinktis geriausią, kokybiškiausią gaminį. Iš komisijos apklausos nėra aišku, ką žmonės rinktųsi. Svarbiausia, kad prastos kokybės gaminiai nebūtų pristatyti kaip, kaip geri gaminiai. Kalbant apie, buvo šitas klausimas apie konsultacijas, ačiū, kad tai paminėjote. Uh, Iš tikrųjų, mūsų atstovai dalyvavo susitikime su interesų grupių atstovais. Mes kalbėjome apie tai, kokie gaminiai e, bus geriausi, kokie prasčiausi, tačiau tai nebuvo atsižvelgta ir mums nebuvo atsiusta gal, galutinė ataskaita apie atliktą nuomonę apklausą. E, parlamento nariui iš Ispanijos atsakant dėl to, kaip problemas spręsti, manau, kad čia reikia prisiminti mm, ekologinio dizaino gaminius. Ponui Ruotė noriu pasakyti, kad mes visiškai pritarėme, kad vartotojai supras, ką reiškia pereinamasis laikotarpis. Ir tikrai gaila, kad e, metai spausinami tokiomis mažomis, tokiais mažais skaičiais ir jie beveik neižiūrimi. Ačiū labai kadangi ponas Jones turi palikti mus pakankamai greitai, tai sutiksiu, suteiksiu žodį jam kaip komisijos atstovui, kad galėtų atsakyti į nemažai užduotų klausimų, prašau. Um, Ačiū. Noriu išsakyti keletą pastebėjimų. Visų pirma, Noriu pasakyti, kad komisija nėra prieimusi jokio sprendimo šiuo klausimu. Komisijas buvo paprašyta atlikti nuomonių apklausą ir suelgti konsultacijas ir po to svarstyti tą klausimą. Turiu pasakyti, kad mane šiek tiek nuvylė ponios Hall pasisakymas. Mes nuoširdžiai pabandėme atsakyti į du klausimus. Vienas tai kokias etiketes vartotojai supranta geriausiai, kalbant apie tai, kokią informaciją jiems aktualu suvokti. Kitas klausimas. Kaip keičiasi vartotojų suvokimas etiketės, informacijos etiketėje prieimimas, perinant nuo vienos sistemos prie kitos. Mes tikrai, mes skirime tikrai daug laiko kalbėdamėsi su įvairiomis grupėmis, atstovų grupėmis, bandydami susitarti dėl to, kas geriausia. Tačiau mes neuždavėme tokių klausimų, pavyzdžiui, kurių pagrindų būtų galima išsiaiškinti, kur, kurios sistemos pagrindų galima būtų uh, iš anksto nuspėti vartotojų apsisprendimą, manipuliuoti jų apsisprendimą. Uh, ir nevyriausybinės organizacijos siūlė užduoti klausimus, kurių tikslas būtų išsiaiškinti, kaip galėtų, kokią žymėjimo etiketėmis sistemą turėtume pasirinkti, kad galėtume kažkaip tai manipuliuoti, įtakoti vartotojų apsisprendimą. Ir skaidrė jums parodyta iliustruoja klausimą apie tai, uh, kuri žymėjimo, kurią žymėjimo etiketėmis sistemą vartotojai supranta geriausiai, pagal kurią sistemą jie geriausiai pasima informaciją, kuri yra jiems aktuali, apsisprendžiant. Ir komisija būtent tai bandė išsiaiškinti, o ne išsiaiškinti tai, kokiu pagrindu galima būtų nuspėti vartotojų apsisprendimą ir manipuliuoti tuo. Komisija ir komisaras dar nėra prieimę sprendimo šiuo klausimu. Ir mane tikrai nuvilia tai, kad kai buvo pasakyta, komisija tarsi bandė tą nuomonių apklausą man, stumti vieną kažkokią konkrečią kryptimį. Mes bandėme atsakyti į klausimą, kas suteikia vartotojams tą informaciją, kurios jiems reikia. Ir e, domėjomės trimis dalykais. Visų pirma, ar etiketėje esanti informacija suteikia vartotojui reikalingą informaciją, kad vartotojas galėtų išmintingai apsispręsti. Mes nesidomėjome, ar ta informacija skatins vartotoje rinktis tam tikrą gaminių grupę Mes domėjomėse vartotojai pakaks informacijos, kad jis galėtų priimti protingą sprendimą. Antras klausimas, ar, tai, ar ta sistema skatina gamintojus tobulinti gaminius? Ir trečias klausimas, ar ta sistema sumažina biurokratiją. Taigi, manau, kad tai buvo aktualiausi aspektai, kuriuos reikėjo išnagrinėti. Ir man atrodo, kad komisijos parengta studija pateikia tikrai daug informacijos apie tai. Mes visiškai nesakome, kad tai yra kažkokia idealis studija, idealus tyrimas. Komisija do, išnagrinės egzistuojančius, egzistuojančius papildomus tyrimus prieš pateikdama galutinius pasiūlymus parlamentai ir tarybai. Andrai, nežinau, ar dar turėčiau kažką pridurti. Uh, kažkokių faktinių duomenų patikti. Gal tu norėtum tai padaryti? Ačiū. Norėčiau sakyti į keletą klausimų, kurie buvo pateikti komisijai. Pirmiausia, kodėl mes tiek daug skiriame dėmesio perėjimui. Kaip jūs matėte, dirbame realiame pasaulyje mes e, nieko neišradinėjame, nes jau turime etiketes, kurios yra ant gaminių parduotuvėse. Taigi dabar reikia pereiti prie naujo modelio ir turime į tai pažiūrėti. Taip pat mes matome, kad kažkas tikisi, jog vis daugiau bus naujovių, kad e, kažkas keisis, taigi reikės įvykdyti tą po pakeitimą vienu ar kitu būdu ir mes bandome įvertinti, koks e, pasikeitimas būtų geriausias. Antras dalykas, maždaug 72 procentai žmonių suprato senąją etiketę, kuri dabar taikoma. Ir kai žmonėms buvo pasakyta, kad reikės pakeisti skalę ir kad devintaisiais metais e, prietaisas A taps prietaisu C dešimtaisiais metais, Tik tai 14 25 procentai žmonių pasakė, kad jie supranta tą pokytį, skirtumą tarp dviejų raidžių. Mes vykdėme konsultacijas e, žymėjimo žen... etiketėmis komiteto narius, kitus suinteresuotus asmenys keitėmės elektroniniais laiškais ir galbūt ne visi gavo tai, ko norėjo pramonė pavyzdžiui, norėjo kažkokių galbūt kitokių dalykų, kai kas taip pat kėlė skirtingus klausimus. Mes aišku, klausimynę galėjome suformuoluoti klausimus kitaip, bet tai nebuvo mūsų pradinis pasiūlymas. Mes, pavyzdžiui, kainos klausimą atmetėme, išbraukėme iš klausimyno nevyriausybinio organizacijų prašymų. Uh, nes tai gali labai paveikti atsakymus. Taigi mes negalėjome visiškai šimtų procentų atsižvelgti į visų nuomonės, nebūtų įmanoma buvę parengti klausimyną, bet į daug atsižvelgėme. Mes aptarėme datą. Kai kas sakė, kad papildomos etiketės dar galbūt būtų reikalingos bet mes manome, kad nereikia tų papildomų etikečių vienos turėtų pakakti. Galbūt ne visi iš tikrųjų ir buvo dalykai aiškus vartotojams. Dabar padangos. Mes klasifikuojame padangas taip pagal klases, bet A klasė e, yra tokia paklausi, kad reikės dar keletą metų, kol bus patenkintas A klasės padangų poreikis, dėl to nereikia čia jokių perklasifikavimų. Padangose kol kas jokių pokyčių nenumatoma, ženklinant jas etiketėmis. Mes taip pat kalbėjome apie tai, kad etiketė turi būti aiškiai suprantama. Toks mūsų yra tikslas. Žmonės e, turėtų suprasti, ką reiškia a, minus tam tikras procentas, galbūt kai kam bus lengvia, lengviau suvokiama sena sistema, galbūt žmogus pamatęs e, A raidės e, nepasirinks taip, kaip norėtų, štai turime elgtis atsargiai. Jeigu mums tiktų ta senoji AG sistema, tai vargu ar mes apie viską, apie tuos dalykus šiandien kalbėtume. Laikai pasikeitė, turime e, naujos kartos prietaisus, dėl to reikia iš naujo juos ženklinti. Dėl to ir suringėme šią diskusiją, kad galėtume teisingai uh, nuspręsti. Taip pat norėčiau pasakyti, kad jeigu mums pasiseks, rytoj mes jau išsamei e, pateiksime išsamius duomenys apie klausimyną, apie tyrimą ir tada visi galėsite padaryti savo išvadas. Dabar ponia Mair. Aš porą pastebėjimų norėčiau išsakyti. Dėl A ar tai galėtų būti alternatyva. Iš vartotojo nuomonės tyrimų žinome, kad A kaip A prasčiau suprantama negu kad A kategorija. Apie tai kalbama buvo jau reglamentavimo komitete. Ir galbūt galima apsvarstyti tam tikras alternatyvas. Uh, Mes, pavyzdžiui, esame prieš e, papildomų klasių virš A uždėjimo. Jeigu, pavyzdžiui, mes pradėsime žymėti e, etiketes A, A ir B ar C kategorijos bus tuščios, tai vartotojai nieko nebesakys. Bet dėl A klasės mes dar pasirengę kalbėtis ir jeigu techninis atsiranda poreikis, tik tai patys tikri lyderiai galėtų gauti tokį ženklą A. Ir e, taip pat mes nematome prasmės žymėti daug pliusų prie raidės, pavyzdžiui, tris pliusus, tada vartotojai nebesupras e, prasmės ir bus labai sunku peržiūrėti tokią skalę. Jeigu yra daugiau kaip septynios klasės, tada rinka e, labai uh, pasidaro įvairi ir vartotojams sunku suprasti, kokie yra geriausi produktai. Toliau buvo pasakyta pastaba dėl to, ką komisija nustatė per tyrimą ir buvo pasakyta, kad AG sistema yra e, pati nepopuliariausia opcija, bet noriu pasakyti, kad senas C klasės šaldytuvas ir naujas stiklasės šaldytuvas, etiketės buvo parodytos ir 59 procentai vartotojų pasirinko taupesnį energijos vartojimo prasme produktą, bet kol kas mes nesame matę visų duomenų, reikia dar daug e, labiau įsigilinti į tai, ka, koks iš tikrųjų būtų pats geriausias sprendimas. Ačiū. Su kolega pono Klimovo taip pat norėjo trumpai replikuoti, tačiau reikia iš tikrųjų jausmų žvelgti į laikrodį. Noriu grįžti prie užduotų klausimų apie tai, ką daro vartotojų organizacijos, rengdamos, mokydamos prekybininkus, nes kaip buvo pažymėta, jie taip pat vaidina svarbu vaidmenį. Iš tikrųjų, vartotojams, organizacijoms aktualu informuoti vartotojus, juos šviesti. Ir siūlant tą naują atvirą sistemą, tai bus sudėtinga, nes tai reiškia, kad mes patys turėsim nuolatos šviestis kasdieną ir aiškintis, yra, kokie yra geriausi gaminiai kiekvienoje gaminių grupėje. Ir ta pati problema, aišku, iškils ir mažmenininkams. Ta uždara AG skalė ją palaikė Prancūzijos rinktinės karalystės prekybininkų asociacijos būtent dėl to, kad jiems reikės nemažai išteklių, kad patys būtų nulatos informuoti apie tai, kokie yra geriausi gaminiai kiekvienoje grupėje. Atsakant į klausimą, ar vyko konsultacijos su vartotojų asociacijomis, pritariu kolegijai iš nevyriausybinės organizacijos. Su mumis buvo konsultuotasi prieš padedant renkti klausimyną. Deja, į daugelį mūsų pastabų ir komentarų nebuvo atsižvelgta. Ir man atrodo, kad mes, mes pasidom, turėsime toliau gilintis į tai, kad gausime visą e, ataskaitą apie apklausą. Buvo klausimas taip pat apie kaštus, kiek tai kainuos gamintojams ir prekybininkams. Sunku pasakyti, kiek tai kainuos e, prekybininkams, bet svarbu, kad etiketė būtų aiški ir na, tai tikriausiai atsveria tą neprivalumą ar trūkumą, kad e, etiketės nuolatinis atnaujimas kažkiek tai kainuos. Juk žymėjimas etiketėmis pardavimo momentų atliekamas parduotuvėje, taigi reikėtų tos, e, tas situacijas išnagrinėti ir palyginti. Ačiū, ponas Falčionis. Ačiū, ponė pirmininkė. Klausantis šių diskusijų gali susidaryti įspūdis, kad pramonės atstovai laikosi kitokios nuomonės nei, nei vartotojų atstovai. Tačiau bet kokiuose marketingos kursuose e, jums pasakys pirmiausia, kad e, vartotojas yra karalius. Iš tikrųjų taip ir yra. Vartotojas yra svarbiausias asmuo. Kaip tai paversti faktais? tik tai remiantis faktais. Aš iš, išgirdau daugybę nuomonių. E, pavyzdžiui, vartotojas nesupras A-20 procentų, vartotojas nesupras AG sistemos, atvira sistema klaidins vartotoje. Tačiau kur yra duomenys, tai įrodantis, kaip, kokiais faktais tai paremti, tai aš norėčiau pasakyti tik tokią mintį. Taigi, priimkite sprendimą kuris būtų pagristas faktais. Labai ačiū. Čia labai pabaigai žodis kolegai Podimata. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos, ponės ir ponai, jūs iš tikrųjų pamatėte, kad e, yra pakankamai sudėtinga išvelgti bendras išvadas šioje diskusijoje. Mes išklausėme įvairių pusių skirtingus argumentus, su kai kuriais iš jų jau buvome anksčiau susipažinę. Buvo paminėtas, aišku, naujas elementas, tai yra Europos komisijos atliktas tyrimas, studija. Buvome supažindinti su jos rezultatais, taip pat ir ponas Andrė Brizar mums pranešė, kad iki šiol dar nebuvo visiškai pilnai išanalizuoti klausimynai, todėl dar neturime bendro galutinio vaizdo susijusios su šios studijos rezultatais. Ir iš tikrųjų mes matome, kad remiantis komisijos tyrimų galima e, matyti kitokius rezultatus nei nacionalinėse valstybėse vartotojų organizacijų atliktose studijose arba mokslinių įstaigų atliktose tyrimuose. Aš nemanau, kad e, galėsime ar turėtume dabar diskutuoti apie tai, ar vieno tyrimo rezultatai yra patikimesni nei kito, tačiau noriu pabrėžti štai ką. Tam tikri kolegos pademonstravo santūrumą komisijos pasirinktos metodikos atžvilgių. Manau, kad e, tas santūrumas, ta santūri pozicija yra susijusi su tuo, kad balandžio mėnesį neatlikus atitinkamo poveikio įvertinimo buvo vienašališkai pakeistas <clears throat> energetinis tam tikrų būtinių e, ir elektros prietaisų ženklinimas, įdėgus tuos A-20, A-60 e, ženklinimo būdus ir e, tai susilaukė atitinkamo vertinimo parlamente. Taip pat kyla klausimas, ar komisijos atliktame tyrimė iš tikrųjų jo buvo siekiama išsiaiškinti, kokios etiketės vartotojams būtų pačios priimtiniausios, neprimetant jiems tam tikrų etikečių formų arba būdų. Parlamentas savo poziciją yra aiškiai išsakęs, jis yra nesuinteresuotas kad būtų apsistota ties vienokia ar kitokia ženklinimo etiketėmis sistema. Aš tik noriu pabrėžti, kad e, mums svarbiausia yra pabrėžti, kad 17 metų energetinis e, ženklinimas gaminių tikrai leido Europoje pasiekti atitinkamų juntamų pokyčių, taupyti energiją ir mes esame suinteresuoti Europos parlamente, kad ir ateityje ta sėkmės istorija tęstusi. Mūsų pagrindinis tikslas yra pasiekti, kad visiems Europos piliečiams ir vartotojams visose valstybėse, tiek šiaurėje, tiek pietuose, tiek naujose, tiek senose valstybėse būtų žinomos tos e, energinės ženklinimo etiketės, būtų suprantama, ką jos reiškia. Ir iš tikrųjų negalime leisti, kad tas etiketes suprastų arba jomis ženklinamus gaminius pirktų tik tai tam tikrų visuomenės klasių arba sluoksnių atstovai. Šios etiketės turi skatinti sanglaudą ES ir leisti mums pasiekti dar didesnio energinio taupimo. Ačiū labai dar kartą už jūsų dalyvavimą, už visas išsakytas pastabas ir komentarus. Savo ruoštų aš e, kartu su puikiai su manimi bendradarbiavusiai šešėliniais pranešėjais rengiančiai pranešimą noriu tikėti, kad mes sugebėsime rasti patį tinkamiausią ir laikmečio dvasia atitinkantį sprendimą. Pirmininkas, ačiū labai dar kartą. Noriu taip pat mūsų visų vardu padėkoti pranešėjai poniai Podimatai. Jau buvo nuveikta nemažai darbo, tačiau nemažai jo dar ir lieka. Ačiū dar kartą ir baigime dabar šią mūsų posėdžio dalį. Darysime dabar trumpą dviejų, trijų minučių pertrauką ir po to tęsime mūsų posėdį. Ačiū.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 neprieštarausite, dabar e, nutrauksime svarbius pokalbius, kurie vyksta šiuo metu salėje ir e, iškeldinsime juos arba už šios salės durų, arba nukelsime į vėlesnį laikotarpį, kadangi jau turime mūsų svečią, kuris atvyko. Jūsų visų vardu norėčiau nuoširdžiai pasveikinti Europos inovacijų ir technologijų instituto valdybos pirmininką poną Martiną Šurmans, nors aš taip sakau, nors iš tikrųjų jo pavardė yra Schurmans. Kolega Van Nistelrooy galėtų čia mane pataisyti arba trumpai perimti pirmininkavimą, tačiau aš pasistengsiu kaip įmanoma taisyklingiau tarti pavardės, taigi ačiū labai, kad atvykote, kad radote laiko, mums labai įdomu, kas vyksta Europos inovacijų ir technologijų instituto veiklos rytyje. Mes e, pakankamai e, plačiai jau diskutavome apie tai, kaip, kada ir kokiamis aplinkybėmis e, šie procesai turėtų vykti, taigi jūs esate tas, kuris mums galite šių procesų rezultatus pristatyti iš pirmų rankų. Taigi suteikiu Jums žodį. Good. Labas rytas, ponai ir ponios. Ar girdite mane? Gerai? Girdite. Man malonu būti pas jūs ir papasakoti, kokia dabar yra ETI būklė Matau, kad pas jūs yra komitete nemažai naujų narių, tai gal šiek tiek pristatysiu jums ir patį mūsų institutą, ETI, ir e, papasakosiu, ką jisai dabar e, daro. Taigi, kas yra ETI? Kalbame apie labai paprastą dalyką. Jis turi būti katalizatoriumi keičiant Europos bendrijos inovacinius paėgumus ir poveikį. Jeigu kalbėsime apie misiją, tai iš tikrųjų tai ir būtų, bet noriu dabar dar pasakyti aiškiai kai kurios dalykus. Grįžtų prie pajėgumų. Tiek bendryje, parlamentas ir visa Europos Sąjunga nori padidinti pajėgumus. Instituto e, sritis yra inovacijų poveikis ir aš papasakosiu, kuo mes norime pasiekti. Toliau. Mes buvome, institutas įkurtas 8 metų kovo 11 komisijos sprendimu. Mes esame nepriklausoma bendrijos institucija, atrodo esame vieni iš pirmųjų, gal net pirmųjų tokio statuso institucija, nepriklausoma reiškia, ta prasme, kad priimame nepriklausomus sprendimus, kita vertus mes esame atskaitingi, skaitingi Europos komisijai. Ir man atrodo, kad mes tokį vaidmenį ir norime toliau vaidinti. Mes, ponai ir ponios, e, noriu Jums pasakyti, sprendžiame visus tris žinių trikampio aspektus Kaip žinia, vienas iš kampų yra švietimas, pirmiausia, aukštasis mokslas, moksliniai tyrimai. Ir žinau, kad kai kas nori vadinti tą dalyką inovacijomis, bet aš vadinu tai verslu. Ir paaiškinsiu vėliau, ką turiu galvoje. Pirmininkaujant Švedijai buvo neseniai surinktas Göteburgė susitikimas šiais klausimais. Ir manęs kažkas paklausė, kuris iš tų trijų dalykų yra svarbiausias. Mano atsakymas yra, kad visi vienodai svarbus. Ir klausimas yra toks. Aš noriu pasakyti kai kurios dalykus dabar iš anksto, kad šiandieną inovacijos nepradeda tam tikros pramonės, prasideda pramonėje, moksliniuose tyrimuose, švietimo sistemoje. Uh, bet kur gali prasidėti inovacijos grandinėje, dėl to aš noriu kalbėti apie tam tikrą tinklą inovacijų. Taigi, mokslo trikampyje e, visi dalykai yra vienodai svarbus, negalime nei vieno atsisakyti. Mums labai svarbu yra kai kurie dalykai, pirmiausia, mūsų mandatas. Mes norime plačiai veikti, kaip plati struktūra, Aš pats esu pramonės atstovas, 37 metus dirbau Royal Philips Electronics bendrovėje, užėmė vairias pareigas kitur. Taigi svarbiausias dalykas yra dirbti kuo paprasčiau ir nesudėtingai. Mes e, norime e, ir pas save taip dirbti, turime nepriklausomą instituto valdytojų valdybą Turiu pasakyti, kad turime labai gerą valdybą iš 18 narių ir e, mes taip pat e, turime būstinę Budapešte, tiksliau turėsime, ji kol kas dar statoma, bet šių metų pabaigoje jau turėtume ten įsikurti. Taip pat labai svarbu yra paminėti, kad praeitą savaitę prieėmė prie išvados, tiksliau prieš keletą savaičių, kad Gerard Nazel, galbūt jūs jau apie tai girdėjote, bus mūsų instituto, instituto direktorius. Taigi turėsime būsnę ir vadovą. Toliau, tas, kas iš tos lengvos struktūros yra operacinis įgyvendinimas. Taip pat norime paprastai viską daryti. Kalbame apie du, a, dvi ar tris e, žinių ir inovacijų bendrijas. Ir iki 2009 metų gruodžio jos jau turėtų būti numatytos, net lėšų nelabai daug yra, kol kas tik tai 309 milijonai, bet grįšiu prie to aspekto vėliau, nes mes šioje programoje dirbsime kitaip negu kad ankstesnių programų atveju. Toliau. Dabar šiek tiek apie mūsų svarbiausius darbo principus. Mes šiek tiek kitaip neįprastai dirbame. Pirmasis principas yra tas, kad mes norime labai daug dėmesio skirti lyderystėj Aš jau sakiau, kad mūsų institucija buvo pernai rugsėjį įkurta ir paskui mes turėjome dešimtiems metams jau paruošti tam tikrų darbų. Paprastai tai būtų uh, neįmanoma, kadangi jeigu surinkta labai daug diskusijų, viskas vyksta lietai ir mes prisėmėme lyderystę ir už tai pažengėme į priekį kur kas greičiau. Ir tas elementas vis ir vis grįž. Toliau mes e, norime užtikrinti paprastumą savo veikloje. Dabar pateiksiu Jums vieną pavyzdį. Daug kas nustebo, bet ir komisija, kas įdomu, nustebo, bet mes e, tik, tai devynės, tik turime devynis puslapius aprašydami e, savo funkcijas, e, trijose puslapiuose išdėstyti e, mūsų kriterijai projektų vertinimo. Mums atrodo, kad taip reikia dirbti. Kitas elementas yra galime padaryti. Galbūt kai kas pasakys, kad mes nusikopijavome tai iš pono Obamos, bet tai yra vakarų pasaulyje senas šūkis - can do. Uh, Ir man visuomet kelia nusistebėjimą Europa, kuri labai ger, moka klauti, kelti klausimus, galvodama, ką galime padaryti kitaip. Ir aš su valdyba noriu nuveikti, dirb, naujovių srityje, tai yra vadovautis dvasia, mes galime tai padaryti, galime veikti ir svarbiausias dalykas, mes pateiksime rezultatus. Tai nėra automatiškas Europos veikimos, veikimo būdas. Mes daug ką darom panašiai, bet ne visuomet pasiekėme rezultatų. Toliau yra poveikis mes e, galvosime pirmiausia į rezultatą, į žmonių švietimą, lavinimą, taip pat e, naujų darbo vietų kūrimą ir taip pat šiandieną jau mes turime spręsti kai kurios Europos svarbiausius iššūkius ir pasaulio iššūkius tai yra užtikrinti tvarę energetiką, kovoti su klimato kaita ir kurti informacinę visuomenę. Tai yra labai svarbu žinių ir naujovių bendruomenėms. Kitas labai svarbus elementas, iš tikrųjų esminis mums, mes e, galvojame apie poveikį pirmiausia, rezultatą. Europos komisija užsijima įvairiomis veiklos timis, gyvendamas įvairios programos, tvirtinamos iniciatyvos ir mums viskas labai tinka, bet mūsų programos niekas nega... Suprantame, kad mūsų prog... jeigu nebūtų kitų programų, mes negalėtume patys e, savo programų gyvendinti. Taigi, mes e, naudojamės e, tomis programomis taip pat ir nacionalinė veikla mokslinio tyrimų ir inovacijų srityje. Dabar pažiūrėkime, kur mes esame šiandieną. Pradėjome darbą pernai rugsėjo 15-ąją. E, KIKS, tai yra pirmiesiams projektams, konkursą baigėm, paskelbėme rūpiučio 27 šiais metais ir bus parimti pirmieji projektai gruodį, taigi mes labai greitai veikiame. Pasirinksime, kaip sakiau, gruodį 2-3 pirmosius projektus. Jeigu mes nerasime pakankamai gero pasiūlymo, tai e, antrajame ketvirtie kitų metų tiksliau e, pradėsime sudarinėti kitais metais septynių e, metų su, sutartis dėl pagrindinės struktūros ir mes norime iš tikrųjų dirbti greitai. Dabar matome, kad mes dirbame labai greitai, greičiau negu kad numatyti ir tai yra labai gerai. Dabar pakalbėkime apie naujoves Europoje. Turbūt aš jums neturiu uh, kalbėti apie e, tam tikrus dalykus, nes jūs patys esate specialistai, bet pagal naujoves mes pradedame atsilikti pasaulyje. Aš kalbu e, apie Kiniją, Indiją, Pietų Ameriką ir JAV. Bet ar Europoje yra įdomių pakankamai galimybių? Taip. Norėčiau paminėti keletą kurios pastaraisiais mėnesiais išiškėjo vasarą. Ir man jos iš tiesų patinka, taigi pakalbėkime apie formatą. Pirmoji galimybė yra commons. Galbūt jūs negirdėjote dar tos savokos, bet aš jums pateiksiu pavyzdį. Pavyzdį to, kas tampa vis populiaresniu ir galbūt po kelių metų jūs parlamente taip pat naudosės tuo dalyku. Tai yra elektroninis po popierius. Jeigu jūs būtumėte JAV ir norėtumėte šiandieną pateikti elektroninį popierių arba dokumentą, tai JAV irgi kol kas dar to nepavyktų padaryti. Kodėl? Todėl, kad jūs galėtumėte pažiūrėti kiekvieną e, atitinkamo prietaiso komponentą, bet viskas, visi elementai gaminami kol kas Indijoje, Korejoje ar in, Indijoje ar, ar Kinijoje. Kitaip tariant, ten yra gamybos pagrindas, kuris leidžia kontroliuoti, kas ten vyksta, tačiau Europoje kai kuriuose vietose tokių dalykų nebėra ir jungtinėse valstijose kai kuriuose vietose taip pat nebėra. Uh, Daugelis pramonės ryčių kelia klausimą, ką daryti toliau. Ieško galimybių. Kitas dalykas, jeigu šiandien pasižiūrėtumėme į tiekimo grandinės, matome, kad jos tapo labai ilgos. E, bendrovės e, užsako darbus Kinijoje, Maniloje ir kur tik tai nenori. Ir mes dabar matome, kad energetika branksta, kad nuo viso to kenčia klimatas ir, kalbant labai atvirai, verslo paveikslas ir paskaičiavimai keičiasi tiekimo grandinėje. Šiandieną pramonė sako, jeigu aš Europoje galiu užsitikrinti tiekimo grandinę, tai aš taip ir padarysiu. Ne visuomet reikia keliauti į Manilą, Meksiką ar panašiai. Meksika, ją visiškai buvo išėjusi iš JAV orbitos, bet dabar matome, kad vėl planuojama perkelti e, tam tikrų dalykų gamybą Meksikoje iš JAV. Bet e, pasižiūrėkime į savo uostus Antverpeną ir kitus, pamatysime, kad iš tikrųjų kyla tam tikrų problemų. Kitas dalykas, kuris jau buvo paminėtas, tai energetika, aplinka, kalbame taip pat apie demografiją. Ir tai yra svarbiausi mūsų visuomenės dalykai. Ir mes matome tam tikras galimybės. Aš daug laiko labai praleidau Kinijoje ir galiu pasakyti, kad ten viskas juda labai greitai. Mes e, dabar matome tam tikras galimybės, bet reikia perspėti jūs šiandieną. E, Kinijoje pastatoma kas mėnesį po vieną elektrinę, kuri naudoja anglį bet technologijos ateina iš JAV. Kokia yra vienintelė šalis pasaulyje, kuri eksperimentuoja su ketvirtos kartos branduolinėmis jėgainėmis? Kinija. Kinija taip pat e, vienintelė šalis pasaulyje, kur naudojami elektriniai automobiliai Šanhajuje, Pekine. Ten yra labai daug pastatyta tam tikrų degalinių, kur paprasčiausiai žmonės gali e, pakrauti savo elektrinius automobilius. Taigi mes taip pat turėtume paskupėti, nes Europai reikia čia veikti ir turime galvoti apie svarbės iniciatyvas. Taigi pakalbėkime apie um, e, rimtesnės nu, inovacijas Europoje. Ko reikėtų? Reikėtų kitokių gebėjimų, kaip numatyta Lisabono strategijoje nuo e, visos valstybės e, narės turėtų skirti iki 3 procentų savo BVP moksliniams tyrimams. Tai tas tikslas dar nepasiektas. Žinome, kad visi galime pasistengti, žinome, ką daro šioje srityje Švedija. Tačiau tuo už tai daroma, kai kas yra daroma šioje srityje. Mes į tai. Mes tiek daug dėmesio tam aspektui neskiriame, bet mums svarbiausia, kad tai vyktų. Jei tai, nevyks, jei tai nevyksta, tuomet reikia kalbėti apie tai, kas tai yra, atsaking, kas tai yra atsakingas. Mes kalbame apie žinių, sukauptų žinių poveikį taip pat. Uh, Taip pat galime kalbėti apie naujų į verslo įmonį, naujų darbo vietų kūrimą, žmonių švietimą, taip pat e, priemonės mm, išlaikyti protus Europoje ir panašius dalykus. Aš grįšiu prie inovacijų ir technologijų vėliau, bet jeigu viską surašysime, pamiršime verslą. Uh, verslą, kuris užtikrintų darbo vietas, žinių panaudojimą. Kita skaidrė. Ko mes prašome? Mums reikia visapusiško novatoriškų sprendimų tinklo. Mums reikia integruoto žinių trikampio. Tai konkretus iššūkis, tačiau vis tiek to reikia siekti, nes išradimai neapsiriboja sienomis. E, jie, yra, jie paliečia visą grandinę. Aš pateikiau Kinijos pavyzdį, nes Aš esu labai gerai susipažinęs su ta šalimi. Aš įkūriau verslo mokyklą prieš šešis metus ir mes po kurio laikos skiriame lėšų studentams, kad jie kurtų savo verslą ir kai kurie ne tik baigė studijas, bet jie išeina, jie baigė tą mokyklą, jau turėdami pradėtą savo verslą. Taigi, žmonių suvedimas yra dar labai vienas svarbus uždavinys. Aš kai kada būnu nesuprastas, kai kalbu apie tai. Aš kalbu apie tai, kad mes subūrėme draugien didelį kolektyvą žmonių užsimančių e, inovacijomis. Kok, su mes sudelkėme kelias institucijas ir tokiame kompetencijų centre žmonės bendrauja ir, na, informacija ir žinios cirkuliuoja tame kolektyve. Ir tai yra labai svarbu. Kodėlgi? Mes vis kalbame apie tai, kad reikia kurti tinklus. Mes Europoje apie tai nuolatos kalbame. bet, na, je, be, bet kuris tinklas, struktūra, jeigu joje dirba, tarkim, kažkiek tai įmonių, nebūtinai sukurs kažką naudingo, pasiūlys kažkokį gerą sprendimą. Dėja, taip yra. Jeigu pažvelgsime, kaip, e, reik, kaip elgesi likęs pasaulis, kaip jis skatina e, inovacijas. Pavyzdžiui, Junktinėse valstijose Bostone yra tokių centrų, Kinijoje, Pekinas, Šanhajus yra tie centrai Indijoje, Bangaloras. Aš nesakau, kad reikia išrinkti vieną miestą Europoje ir sutelkti ten šias paėgas. Aš manau, kad reikia pasitelkti tai, ką jau turime. Mes jau tikrai daug turime. Mes turime sukurti tokį kompetencijų centrą ir užtikrinti lyderystę paprastos ir, nes, ir lengvos struktūros ir procesai, apie tai jau kalbėjau. Reikia mm, teisingo požiūrio, tai yra nusiteikimo, kad viskas įmanoma. Pirmininkė, dar norėčiau kai ką aptarti. Taigi, kalbant apie tai, ką mes šiandien darome Europoje, tai viskas Europoje vyksta kontroliuojamoje aplinkoje tai nėra blogai. Bet jeigu kalbame apie inovacijas, tai nuo kontroliuojamos aplinkos turime pereiti prie aplinkos, kuri įkvepia, kuri skatina kažko siekti. Ir čia reikia tokioje aplinkoje pusiausvėros tarp tinkamos atsakomybės ir atskaitomybės, bei galimybės gebėjimų įkvėpti žmonės, kad jie galėtų kažkur pasiekti, kažką pasiūlyti. Dar vienas svarbus dalykas - svarbiausių pramonės sektorių įtraukimas, svarbiausių mokslinių Europos centrų įtraukimas. Aš nemanau, kad čia reikia viską pradėti nuo nulio. Mes turime puikių institucijų, puikių mokslinių institucijų Europoje. Ir, ir manau, kad jums taip pat būtų naudingas toks pasirinkimas. Um... Kalbant apie tas žinių ir novatoriškų sprendimą bendrijas, mums reikia europietiško sprendimo, europietiško pasirinkimo. Kaip jas kurti, tos, tokias bendrijas? Šiais metais įvyko labai e, naudingas susitikimas su ABPO. E Ten buvo kalbėta apie inovacijas, apie tai, ką reiktų nuveikti. Ir jeigu um, perskaitytumėte tą ataskaitą paruoštą, tai tikrai labai naudinga beje. Ten yra daug informacijos daugybė pramonės šakų dirba taip, kaip ten pristatyta. Reikia rasti, ko iš tikrųjų reikia, reikia rasti sritį, kurią norite, į kurią norite sutelkti dėmesį. Reikia atspirties taško. Būtent tai mes ir darome. Taigi, ponios ir ponai, Jeigu norite tai daryti, jeigu norite pasiekti sėkmės, jums reikia visų trijų elementų - žinių, mokslinių tyrimų ir pramonės atstovų. Čia yra ir labai sudėtingų iššūkių susijusių su šia veikla, aš prie jų grįšiu. Tie mano aptariami centrai, tos bendrijos būtų eksperimentas, bet tai yra eksperimentas, kurio nesėkmės, ponios ir ponai, mes tiesiog negalime leisti. Ir šiuo laiko momentu yra tikrai ir būtina sutelkti pastangas į mano aptariamą veiklą kas yra žinių ir novatoriškų sprendimų bendryje. Tai yra kolekt, bendradarbiavimo grindžiamos partnerystės, turinčios teisinę ir finansinę struktūrą, veikiančios tarptautiniu mastu ir e, apimančios daugybę partnerių. Kas yra tų bendrijų partneriai? Svarbiausi tokio, svarbiausi tokio e, žinių trikampio veikėjai kas yra tokios bendrijos e, kolegos, kolektyvai, tai žmonės dirbantis įvairiose sritise susiję su vykdoma veikla. Reikia kalbėti su studentais, verslininkais, dėstytojais, bet tie žmonės ne, nekuria tinklų, centrų, kurie apimtų kažkokią labai didelę teritoriją. Vėlgi noriu priminti, ko mes siekiame, nes tai yra tikrai svarbu. Verslas, naujo, naujo verslo sukūrimas, kitas tikslas švietimas ir verslininkų ugdymas, darbo vietų kūrimas, protų išlaikymas Europoje, naujų verslo įmonių, naujo verslo kūrimas. Svarbiausia užtikrinti, kad pramonė mus palaikytų, kad ji būtų mūsų pusėje. Ir aišku, kai kalbame apie klimatą, energetiką, apie e, informacijos, technologijų, informacijos technologijų ateitį, tai yra kitas dalykas. Bet dažnai verslas e, stringa, ieškodamas naujų, m, naujų nišų, naujų sprendimų. Ir čia mes galėtumėme padėti. Kaip matote, aš išskyriau švietimą. Ir versl, verslių, vers, verslių žmonių bendruomenės ūkdymą. Noriu pasakyti, kad Europos švietimo sistema yra tikrai gera ir daugeliu aspektų jį gali konkuruoti su visų pasauliu. We also educate primarily for employment. Mes pirmiausiai tačiau uh, rengiame asmenis verslininkus. Tiksliau, rengiame e, darbuotojus, bet ne, nerengiame verslininkų, nerengiame darbdavių. Dažnai yra sakoma, kad apskritai yra neįmanoma išmokyti žmonių tapti verslininkais. Aš nemanau, kad tai yra teisybė. Žmonės turi jau tam tikrų iš anksto nulemtų galimybių, tačiau jas galima pakreipti tam tikrą linkmę ir mes galime padaryti daug daugiau rengdami Europos verslininkus. Paminėsiu keletą svarbiausių iššūkių. Pirmasis tai yra E, gebėjimai. Ir mes dažnai kalbame apie apie kompetencijas europinės pasaulinių lygmenių. Europoje iš tikrųjų mes turime puikias galimybės veikti, tačiau iš tikrųjų nepasinaudojame tos veiklos ar rezultatais. Aš jums pateikiau neseniai vieną pavyzdį iš Kinijos, galiu kitą pateikti nebūtinai iš Kinijos, kuomet yra mokomasi dirbant ir tas metodas Europoje iš tikrųjų nėra stipriai išplėtotas, išskyrus galbūt kelis universitus. Į verslumo skatinimas, apie tai jau kalbėjau. Kita skaidrė, prašau. Ir e, dar vienas svarbus dalykas, tai yra to verslumo, naudojimasis verslumo suteikimomis galimybėmis, ką mes dabar turime. Tai yra, e, neturime naujų įmonių, kūrimo kažkokių tai modelių sistemų. Mums trūksta struktūrų. Ta pati būtų galima pasakyti ir apie informacinių technologijų įmonės. Aš tai pažvelgiau į pačias e, didžiausias, geriausiai veikiančias 500 įmonių šioje srityje per pastarosius porą metų ir pirmasis šimtukas, tačiau jų keičiasi eilės tvarka maždaug kas 3-4 metus, kiek e, naujų įmonių tame e, šimte pasaulyje, e, pasaulyje geriausių informacinių technologijų bendrovių yra iš Europos. Iš tikrųjų tas skaičius yra labai ribotas. Ir mes iš tikrųjų nesame pakankamai kūrybingi, būtent šioje srityje galime pagerinti savo situaciją. Technologiniai ir e, netechnologiniai tyrimai bei e, naudojimasis atitinkamomis inovacijų sukeliamomis galimybėmis. Daugelis žmonių Europoje diskusijų metu pabrėžia, kad e, Europoje yra atliekama labai daug atradimų, tačiau e, atradimai praktiškai nieko bendro neturi su inovacijų dėgymu, nes e, kiniečiai lyderiauja pasaulyje dėkdami naujoves pigiausiamis sąnaudomis arba, pavyzdžiui, e, naudodami, dėkdami įvairius atradimų pakaitalus. Taigi mums reikia dėkti naujoves, kurios remiasi egzistuojančiamis technologijomis ir jas plėtoti. Iš tikrųjų, Europoje yra puikus mokslinių tyrimų centrai, technologijų centrai, tai yra Turime puikias galimybės. Vienintelis dalykas, ko mums trūksta, tai yra suvesti juos į vieną transnacionalinį centrą ir pasinaudoti Europos mums suteikiamomis galimybėmis. Kalbėjau apie kolokacijos centrus. Šis klausimas turbūt buvo vienas iš sudėtingiausių mūsų teikiamų uh, pasiūlymų kontekste. Aš iš tikrųjų esu įsitikinęs ir daug verslininkų tą patį mano kaip ir aš. Nu, kad teiginys, jog žinios eina E, informacija ant popieriaus paremtos žinios jau yra pasenęs dalykas. Žinios yra paremtos žmonėmis, kurie jas kūrė ir naudojasi. Iš tikrųjų, mes <clears throat> nesame tie žmonės, kurie sugebės įspręsti pačias svarbiausias e, informacinių technologijų problemas Europoje. Mes tačiau esame aktyvus vykstančių diskusijų dalyviai. Ar tai reiškia, kad mums reikalingas europinis patentas, pavyzdžiui? Aš nežinau. Ar būtų gerai tokį patentą turėti? Galbūt. Ar yra toks poreikis? Turbūt nėra. Taigi, jeigu mes dabar e, diskutuosime vien tik tai apie tai, tai laikas bėgs, tačiau jokių sprendimų neprimsime. Na ir pabaigai noriu pasakyti, kad Europos e, e, inovacijų pasaulinėme kontekste praktiškai nelabai matosi. Aš kalbėjausi su Kinijos ir JAV atstovais ir idėjos Europoje jiems patinka, tačiau jų praktinio įgyvendinimo beveik nesimato. Toks būtų iššūkių sąrašas, tačiau yra dar keletas e, specialių dalykų. Tam, kad būtų įgyvendinti tam tikri veiksmų planai ir reikalinga lyderystė, įmonių vadovų lyderystė, jeigu turite tinkamą verslo planą, uh, tai privalu turėti asmenis, kurie užsibrėžtų konkrečius tikslus ir sugebėtų tą verslo planą įgyvendinti, remdamėsi e, egzistuojančiais verslo poreikis. Kontroliuojami verslo planai reiškia, kad e, e, nelieka laisvės. O mes tuo tarpu siekiame, kad mažos ir vidutinės įmonės e, kurtų, renktų savo verslo planus ir bandytų juos įgyvendinti. Todėl mums reikia konsoliduoti mm, žinių ir inovacijų bendryjų pastangas Taigi kaip visą tą mums pasiekti, norėčiau galbūt pasakyti, kad tam tikrą prasme tai yra eksperimentas, kuris mano asmeninė nuomonė negali žlugti, tačiau vis tik tai tai yra eksperimentas ir jeigu jūs gydytojai būdamas eksperimentuojate, tai e, jums reiks tą eksperimentą vykdant ir iš jo rezultatų pasimokyti. E, Tai reiškia, kad sausio mėnesį mes jau patys turėsime pradėti mokytis iš vykstančių procesų, iš savo klaidų, iš savo teisingų sprendimų ir turėsime matyti, kaip mums reikia gerinti savo veiklą. Kitas elementas yra inovacijos Europoje. Mes E, Europoje kol kas nekreipiama pakankamai dėmesio rezultatus, ypač jeigu pažiūrėsime į egzistuojančią pramonę. Bet, kaip sakiau, kita vertus, inovacijų tinklas turi kur kas daugiau komponentų. Man atrodo, kad jeigu mes ir sukursime labai daug puikių dalykų, bet juos reikės e, kažkaip įdėkti praktikoje. Čia e, reikia galvoti apie komunikacijos technologijas, kaip jūs dėkti, apie e, verslo akademiją. Gal atsiprašau aš dėl to termino, vargu ar reikėtų sakyti taip e, verslo akademija, bet noriu paaiškinti. E, Verslo akademija nieko neturi bendro su mokykla, tai nėra koks nors institutas ar kas nors panašiu, panašaus. Tai yra paprasčiausiai žmonių grupė. Kiekvienas iš jų yra puikūs verslininkai Europoje, veikiantis ir už Europos, kurie gali padėti jauniems verslininkams tuose kolokacijų centruose ir kad, tam, kad jie gautų paramą ir galėtų judėti greičiau. Taip pat mes e, kalbame apie švietimą ne pagal mokymo programą ir man atrodo, kad e, reikėtų pereiti prie tam tikrų kitokių e, diplomų, kodėl aš apie tai kalbu. E, reikia pasakyti, kad profesorius grupės ir net studentus reikia pagirti už tai, kad jie propaguoja ėjimo į priekį idėją. Mūsų institutas, kaip aš jau sakiau pradžioje, nėra kažkoks vienodas sąlygas nustatantis dalykas. Mūsų tikslas yra rasti geriausias vietas Europoje, jas sutelkti ir e, žengti prieki kitų greičių negu anksčiau. Ir tai reiškia, kad kitos e, vien, vieniems centrams, vienoms vietoms pasieks geriau, kitiems praščiau. Toliau. Reikia mums dar daug padirbėti, kuriant verslą. Aš dar noriu vieną pasakyti dalyką čia labai aiškiai. Kol kas nekalbėjau specialiai apie viso to finansavimą. Ir čia yra labai vienas įdomus dalykas ką institutas mūsų nusprendė. Tai yra finansuoti e, žinių ir inovacijų bendrijas 25 procentais. Kitaip tariant, mes norime to svertinio um, koeficiento iš jų, kuris būtų keturi. Kodėl? Todėl, kad jeigu jūs norite dalyvauti gerai, mes galbūt duosime jums daug gerų dalykų, bet jūs turite parodyti pasiryžimą. Ir aš netikiu pasiryžimu, kai kažkas finansuoja 50 procentų tavo veiklą, 25 procentai ir tai yra jau pakankamas dalykas. Man atrodo, kad reikėtų pabandyti įtikinti žmonės, kad užtenka tiek ir prašau padėti man įtikinti jų. Iš kur ateis tie pinigai? Kai kas turės savo turtą įnešti, toliau bus Europos nacionalinės regioninės programos ir e, tokiu būdu mes sutelksime visą e, finansavimą. Tai nėra e, lengva, bet mes, pavyzdžiui, galvome, kaip paversti 3 milijonus į 2 milijardus. Ir Mes galvojame apie savo palyginti nedidelės pradinės sumas mokamas per metus. Toliau. Pakalbėsiu apie tam tikrus e, Europos veiklos aspektus. Kai važiuojame į EPBO susitikimus, dažnai sutinkama vakarienės, pasikalbame ir paskui matome, kad parengė vakrūvos pranešimų apie kriterijus ir daugybę pranešimų apie vertinimą. Bet apie e, pasiekimus, rezultatus. Bet šiaip tai reikėtų dirbti kitaip Galiausiai mes e, ketiname parengti savo konkretesnę darbo tvarkę instituto ateityje. Ir e, manau, kad čia mes dirbsime su kitais veikėjais, o tie kiti veikėjai yra Europos organizacijos, nacionalinės, e, nacionalinių iniciatyvų vykdytojai ir panašiai. Dabar aš jau pereisiu prie savo paskutinių skaidrių. Mes galvojame apie naujų darbo vietų kūrimą, švietimo tobulinimą, taip pat apie savo įnašą sprendžiant didžiausias pasaulio problemas. Ir mes iš tikrųjų pripažįstame daugelį iššūkių. Europoje mes dabar labai gerai e, rengiame diskusijas, bet mes turime kažką daryti, ne tik priimti iššūkius. Taip pat aš tikiu, kad E, verslas yra labai svarbus dalykas, be jo mes nieko nepadarysime. Mes taip pat mokomės iš savo sėkmių ir klaidų. Mes suteiksime žinių ir inovacijų be, bendruomenėms laiko, kad jos galėtų tapti pasaulinio lygio inovacijų centrais po uh, tarkim, 7-15 metų ir galiausiai mes kursime naujas tokias bendrijas inovacijų, maisto, š, š, sveikatos apsaugos srityje. Ir mūsų svarbiausias dalykas - veikti ir pasiekti rezultatus. Nes turime galvoti apie tai, ką mes padarysime. O daryti reiškia E, veikti tam, kad pasiektum rezultatus. Tai Europoje yra e, toks ypatingas dalykas. E, daugelis šalių aplink esančių kaip Indija, Kinija kalbėjo apie info, inovacijas Kinijoje. Ir kai kas man sako, pasakyk tik tai asverdius dalykus, pasakyk, kiek man reikia įdėkti pinigų, kiek aš gausiu, kada pradėsime ir kada pamatysiu rezultatus. Aš labai tikiuosi, kad mes, institutas ir mūsų inovacijų centrai taip pat galvos ir dirbs pagal šią filosofiją. Ačiū. Ähm, Ačiū labai. Buvo labai įdomus jūsų pasisakymus, labai aiškus ir vienareikšmiškas. Daug kolegų užsiregistravo kalbėti, kolegė Kavalijo pirmoji tą padarys. Much, president uh, the... Ačiū pirmininkė ir Europos inovacijų technologijų instituto valdybos pirmininkui taip pat dėkoju už jo pristatymą ir e, pasakojimą apie įvairias iniciatyvas. Tris trumpus klausimus noriu užduoti. Pirmasis yra susijęs su to, kuo skiriasi EIT nuo kitų institucijų, tokių kaip Europos mokslinio tyrimų taryba. Koks yra jūsų veiklos turinys, kokie yra pagrindiniai tikslai, ar jie atitinka svarbiausius Europos parlamento ir tarybos nustatytus tikslus inovacijų technologijų srityje. Šiame kontekste, kaip jūsų nuomonė, EIT atitinka naują inovacijų strategiją, kurią neseniai pristatė komisija, nes e, man kėlė šiek tiek susirūpinimą tas faktas, kad jūsų institutas yra, nėra pakankamai atstovaujamas ir jam nėra pakankamai skiriama dėmesio inovacijų pakete. Komisijos pirmininkas Baroso šiame parlamente pristatė busmosios komisijos veiklos gairės neseniai ir jis yra užsibrėžęs pakankamai ambicingą programą siekiant sukurti, parengti naują pramonės strategiją Europoje, kuri remtųsi inovacijomis, taip pat siekiant parengti pažangę žemės ūkio strategiją, kuri remtųsi inovacijomis. Paskutinis pastebėjimas Mano nuomonė, EIT paskirtis turėtų būti ir vaidmuo turėtų būti kaip katalizatorius, turėtų e, paraginti, paskatinti e, įvairias kitas europinės institucijas arba mokslo įstaigas e, vadovautis tam tikrais modeliais, tam tikromis naujomis Europos inovacijų technologijų sistemomis. Mm. Tai kokiais būdais jūs ketinate skatinti tą e, jūsų instituto kaip katalizatoriaus vaidmenį? Kolega Hatsimarkakis. Ačiū pirmininkai, nenorėčiau užduoti klausimą, tačiau norėčiau tik tai pakomentuoti trumpai pasisakymą. EIT yra tam tikra prasme mūsų kūdikis. Mes pakankamai greitai pritarėme šios idėjos įgyvendinimui. E, Ir 2005 metų sausio mėnesį, manau, komisijos pirmininkas Baroso pasiūlė tą idėją. 2008 metais parlamentas bendradarbiaujamas glaudžiai su komisija ir taryba jau priėmė konkrečius sprendimus ir aš tikrai esu sužavėtas tuo, kaip ši idėja buvo pradėta įgyvendinti, nes mes e, kaip įstatymų leidėjai galėjome nustatyti tik tai bendras sąlygas, o jas išpildyti, išplėtoti jau turėjote jūs ir man tikrai labai imponuoja, sakau tą su pasididžiavimu, būtent tas strateginis požiūris, kurį jūs pasirinkote, aiškus įvardymas mūsų stipriųjų pusių Europoje, silpnųjų pusių, kurias galime mes ir turime pagerinti ir tas europinio patriotizmo požiūris yra tikrai pats tinkamiausias, jo iki šiol nebuvo nacionalinės vyriausybės bandydavo įdėkti, tačiau visos Europos lygmenių to iš tikrųjų neturėjome ir kuomet mes dabar e, stebime tą įvairią lypę e, mokslinio tyrimų ir inovacijų erdvę Europoje, tai e, jūs tą labai puikiai sugebėjote pabrėžti ir įvardinti tas rytis, e, kuriuose mes negalime prarasti savo kaip lyderio pozicijų, dėl to labai džiaugiuosi ir aš tikrai taip pat džiaugiuosi, kad jūs neapibrėžiate kažkaip labai e, aukštomis savokomis inovacijų, jūs kalbate apie tai, ką mums gali atnešti verslas, verslumas, ką mums gali atnešti pinigai. Ir e, turint omenyje, kad moksliniai tyrimai tai yra pinigų investavimas į žinias, o inovacijos yra atviršis procesas, tai kuomet iš žinių įgyvendinimo galime užsidirbti pinigų. Ir aš manau, kad tas požiūris tikrai yra pats tinkamiausias ir sveikinu Jūs su tuo, kad esate pakankamai greitas. Ir iš tikrųjų aš nemanau kaip kolegė, kad pradžioje buvo tam tikrų sunkumų Jūsų instituto veikloje. Manau, kad viskas vyko pakankamai sklandžiai. Su, su to galiu Jūs tik pasveikinti. Ir paskutinius Jūs skaidrėje, ją žvelgdamas aš užsirašiau savo klausimą, į kurį jūs jau atsakėte, nes tas tre, trečioji žinių ir inovacijų bendruomenė turėtų rūpintis e, e, medicinos sritimi. Vakar mūsų komitete vyko, sveikatos apsaugos srityje vakar mūsų komitete vyko diskusijos apie Alzheimerio ir panašias e, proto negalės, Alzheimerio lygą. Ir uh, Europos parlamentas e, stoa yra atlikęs tam tikrą tyrimą, taip pat Niderlandų atstovai jame aktyviai dalyvavo būtent e, iš šios ryties, jo rezultatus jums artimiausiu laiku atsiųsiu. E, manau, kad kita sritis to žinių ir inovacijų bendruomenių galėtų būti informacinės visuomenės skatinimas ir plėtimas. Taip pat reikia nepamiršti ir uh, E, mokslo švietimo srityje humanitarinės dimensijos. Ir tame kontekste reikia paminėti taip pat e, tam tikrus psichologinius aspektus, kurie yra susiję, pavyzdžiui, su intelektinės nusavybės apsauga. Ir dar kartą noriu Jums padėkoti, Jūs pasveikinti, iš tikrųjų esu sužavėtas Jūsų prezentacijai. Aš labai kolega Lamberts. Yeah. You, Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti Jums už tokį entuziastingą pristatymą. Aš galiu tik pritarti Jūsų daugeliu Jūsų išsakytų teiginių apie e, Jūsų pristatomą organizaciją ir apie situaciją. Man atrodo, kad Jūsų pasirinktas sprendimas ir jūsų siūlomas taikinys yra tinkami, tai yra klimatas, energetika. Man atrodo, kad ši strategija yra tinkama, nes tai iš esmės yra būtinybė. Manau, kad čia taip pat slypi ir daug galimybių. Ir reikia nepamiršti abiejų likties pusių. Aš suprantu ir pritariu ir taip pat jūsų išsakytiems mintims dėl uh, būtinybę sparčiai veikti. Jūs lyginote ES su tėmis valstijomis, su Kinija. Prisiminkime, Bušo administracijos metu buvo daug didesnis kiekis skiriamas rizikos kapitalo klimato kaitos projektams nei dabar, nors e, e, Junktinės valstijos prieš kurį laiką tarsi netikėjo klimato kaita. Ir man patiko tai, ką, ką jūs pasakėte, kad europiečiai Europą tai supranta. Aš pastebiu per daug susitaikymo, patikėjimo, kad esame mes esame lyderiai žaliųjų technologijų srityje. Man atrodo, kad nereikėtų taip nusiraminti. Na, galbūt taip ir yra, bet ne, mes netrukus tas lyderio pozicijas prarasime, jeigu nesijimsime tolesnių sparčių veiksmų. Taigi aš visiškai pritariu jūsų mąstymui šiuo klausimu. Dar vienas dalykas, kas mane nudžiugina, tai ką jūs pasakėte apie būtinybę suvesti žmonės. Aš dirbau privačioje bendrovėje daugelį metų ir aš e, pastebiu, kad daugybė m, mm, reikalingų įmonių, reikalingų žmonių nesusitinka, nesusisiekia. Tai yra labai aktualu. Uh, Jūs kalbėjote apie technologijas, bet svarbu ne tik technologijos, bet ir procesas, kaip viskas darome, koks verslo modelis pasirenkamas. Kiek dėmesio EIT rengėsi skirti šiam klausimui? Žinau, kad technologija pati viena problemos neišspręs. Jos pritaikymas, jos panaudojimas gali pakeisti viską. Taip pat noriu paklausti, kokie yra svarbiausi, kokios galėtų būti svarbiausios kliūtis, taip pat kas galėtų būti mūsų aptariamų procesų varikliu, Klim, kalbant apie klimato ar energijos paketą. Daugelis Europos e, vadovų, valstybių vadovų dar masto izoliuotais m, mm, tradiciškai, manau, kad daugelį šių projektų, daugelį projektų, apie kuriuos mes kalbame, reikia bendrijos masto veiksmų, bendrijos požiūrių. Toliau, 2 ar 3 procentai BVP, kur yra lėšos ir ar mes pakankamai investuojame. Man patiko e, jūsų pasiūlyta atsvarų sistema, subalansavimo sistema, tai yra kiek kas investuoja. Uh, IPR irgi svarbus e, projektas. Jeigu investuoju, tai turiu ir užsidirbti, turi būti kažkoks tai pelnas. Aš kaip sakiau, aš esu iš informacijų ir ryšio technologijos ryties. E, manau, kad patentai yra labai svarbu ir kad patentai e, turi būti naudingi. Manau, kad Europai atsiveria galimybė vėl tapti pramoninę galybę. Ir aš labai, e, kruopš, labai sąmoningai kalbu apie pramonę. Kad mes galime tapti lyderę pramonės srityje. Klimato kaita, energetiniai klausimai, e, pramonė, suaktyvėjimas pramonės srityje yra geri dalykai ir mes žalieji apie tai, už tai pasisakome. Yes. Ponas Girek. Labai ačiū, pirmininkė. Manau, kad institutas yra jau pats savaime inovacijų pavyzdys ir tai yra labai geras dalykas. Inovacija Tai joms e, reikia geros kokybės tyrimų, švietimo, rinkos funkcionavimo ir tam tikro lankstumo patentų teisės rytyje. Tai yra keletas iš veiksnių, kurie turėtų pagerinti inovacijų lygmenį. Inovacijos rinkoje ir kūrybiškumas rinkoje yra mūsų ūkio pagrindas. Jeigu tuos dalykus pritaikytume, tai, mano nuomonė, įdėksime pokyčių. Pirmiausia, funkcionuojanti rinka. Ar rinka tikrai funkcionuoja? Galbūt reikėtų pagalvoti, kaip novatoriškesnę rinką sukurti. Antras dalykas - aukštos kokybės mokslo tyrimai. Taip, mano nuomonė, turime tokius tyrimus. E, jie, juos užtikrina septintoji mokslinio tyrimų pagrindų programa, nors ne visur vienodai aukštas lygis išlaikomas ne visose valstybėse narėse. Dar vienas dalykas - aukštos kokybės švietimas. Ne visur viskas gerai padaryta. Pone, jūs paminėjote Kiniją. Aš manau, kad jų sėkmė iš dalies priklauso nuo švietimo e, techninių ir tiksliųjų gamtos mokslų srityje yra labai aukšto ligmens. Europos Sąjungoje mums e, kyla problemų norint pagerinti šias švietimo sistemos dalis, nes nepakankamai žmonių nori rinktis atitinkamas specialybės. Dar vienas dalykas - kūrybiškumas patentų teisė. Reikia atsakyti klausimą pirmiausia, kaip padidinti inovacijų lygmenį. Pateiksiu Jums klausimą. Kalbėjome apie Jūsų instituto steigimą. Per diskusijas ponas Baroso paminėjo atsinaujinančią energiją, klimato kaitą. taip pat šio laikinės kompiuterių technologijas kaip tris pagrindinės sritis. Kolega dar priminė uh, klimato kaitą. Taigi noriu jūsų paklausti, ar jūs kalbate apie, tiksliau, ar galvojate, kad reikėtų tam e, tikrą modelį klimato kaitos e, tendencijų sukurti ir pagalvoti, kokie veiksniai prisideda prie klimato kaitos, ne tik, pavyzdžiui, CO2? Ar jūs ketinate pasižiūrėti, kaip e, jau pasireiškia kai kurie klimato e, kaitos poveikiai? Taigi, norėčiau paklausti, kiek dėmesio skirsite klimato kaitai? Ačiū. Dabar e, ponė Riera Madurel. Labai ačiū, pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Siuman už pasisakymą ir pasveikinti jį už sėkmingai atliekamą darbą. Šiam pritariu dėl uh, mokslo tyriamųjų darbų Europoje apie tai, kad reikia galvoti, kokią modelio mes norime Europoje. Parlamente labai daug apie tai kalbama ir manau, kad uh, e, tur, turėti tikslą pagalvoti apie tą modelį yra puikiai mūsų darbo dalis. Dėl įgyvendinimo, jūs sakėte, kad valdančioji valdyba buvo įkurta 8 metų Liepą ir institutas pradėjo savo veiklą oficialiai pernai rugsėjį po Budapešte surinktos konferencijos. Taigi, keletą mėnesių jums ir jūsų kolegoms E, teko labai intensyviai dirbti, sutelkti valdybą ir renkti pirmosius posėdžius, paskui e, atrinkti informacijos ir žinių bendrijas, e, su kuriomis jūs dirbsite. Bet norėčiau paklausti dabar jūsų apie jūsų instituciją. Pirmiausia, finansavimo klausimas. Kaip žinote, Parlamente labai daug apie finansavimą buvo kalbama, kadangi buvo nemanoma, jog atsakingai būtų elgiamas, jeigu būtų sukurta nauja institucija ir nebūtų skiriamas deramas finansavimas. Kai kurie pateikti argumentai buvo tokie. Ar institucija sugebės e, su, pritraukti pakankamai privataus sektoriaus lėšų? E, šiaip jau privatus sektorius prisidės prie e, tam tikrų mokslo tyriamųjų darbų ir tokiu būdu įneš savo finansinę dalį. Bet aš noriu jūsų paklausti, kokiu jūs veiksmų norite imtis pradžioje, kad ne tik tai iš finansavimo požiūrio taško, bet ir tam, kad įtikintumėte pramonės atstovus dėl to, kad svarbu veikti ES mastu. Taip pat dėl finansavimo. Aš norėčiau jūsų paklausti, kokia yra nuomonė jūsų dėl pasiūlymo, kaip finansuoti institutą. Jūs sakėte, kalbėjote šiek tiek apie finansavimą, bet nepateikėte savo nuomonės. Taigi aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūsų nuomonė kažką reikėtų keisti Galbūt iš Europos parlamento perspektyvos galime kažką čia padaryti. Dar vienas klausimas. Komunikavimas, informacijos perteikimas. Mes e, turime daugiau žinoti apie tai. Jūs jau labai nemažai padirbėjote komunikuodami per internetą. Pavyzdžiui, jūsų svetainė interneto labai gera. E, pateikti vertimai pagrindinių dalykų į visas e, Europos Sąjungos kalbas. Rengiate informacinės e, sesijas, seminarus apie jūsų e, prioritetinės temas, taip pat apie žinių ir inovacijų bendruomenės. KIKS taip vadinamus. jūsų bendravimas su bendrovėmis universitetais taip pat yra labai neblogas, bet norėčiau pasakyti, kad reikia dar daugiau padirbėti ir užtikrinti socialinį egzistavimą mokslo, technologijų ir žinių visuomenėje. Mes e, pilietinės e, visuomenės e, atstovai matėme, kad yra jau pateikę tam tikrų žinių, bet manau, kad čia dar reikėtų pasistengti. Ir dar porą trumpų klausimų. Mes žinome, kad ekspertai yra raginami vertinti tam tikrus pas, pateiktus pasiūlymus, bet taip pat ir paremti tuos kiks žinių ir inovacijų centrus. Ką jūs turite galvoj, kaip e, jie galėtų paremti tuos centrus arba bendruomenės inovacijų? Kitas klausimas. Jūs pasirinkote Budapeštą kaip savo institucijų būstinę, bet uh, Buvo pateikta ir kitų kandidatūrų, jos nebuvo pasirinktos, bet jų statusas yra inform... jūsų instituto skatintojos. Kaip jūs propaguotos, kaip galėtumėte paaiškinti tą vaidmenį? Ačiū, ponė. Eh, grazie. Ačiū, ponė Toja. Ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti Jums už Jūsų E, pristatymą, kaip ir kiti kolegos. Ir noriu pasveikinti Jūs ir aš labai tikiuosi, kad viskas bus taip, kaip Jūs pristatėte. Paprastai mes priešinamės naujų struktūrų kūrimui, tačiau šiuo atveju parlamentas su kai kuriomis išimtimis didžia balsų dauguma paremė jūsų instituto įkūrimą. Ir parlamentas tikrai labai daug tikisi iš tos naujos organizacijos. Norėčiau pasakyti keletą žodžių apie švietimą ir mokymus. Klausiausi jūsų Ir manau, kad daugiau dėmesio reikėtų skirti mokymui. Aišku, išsilavinimas, aukštasis išsilavinimas yra svarbu, bet taip pat svarbu ir mokymai, nes mokymai e, formuoja tam tikrą požiūrį, ne tik įgūdžius. Taigi, reikėtų pagalvoti apie mokymus, kurie skatintų e, krypti į inovacijas Europoje. Taip, jūs kalbėjote ap, jūs kalbėjote apie mokslininkų uh, subūrimą į vieną kolektyvą. Ar jūs kalbate apie kažkokį naują tinklą, nes tie, kuriami tinklai dažnai neduoda pageidavimo poveikio ir jie neužtikrina trokštamo glaudaus bendradarbiavimo. Ką jūs turite omeny, pristatydamas savo požiūrį? Ar jūs manote, kad reikia tokių labiau sukoncentruotų e, susitikimų, žmonių aktyvesnio specialistų bendradarbiavimo. Jūs kalbėjote apie aktyvų bendradarbiavimą. Dar vienas klausimas. Ar valstybės narės bei valstybių narių ben, mokslinė bendruomenė, kompetencijų centrai tai pozityviai sutinka jūsų instituto atsiradimą bei tų siūlomų bendryjų E, žinių ir kompetencijų bendrijų kūrimą, kokia yra jūsų nuomonė, kaip jums atrodo. Ir galiausiai. Jūsų institutas dar tik tai stojasi ant kojų. Kaip tai atitinka komisijos požiūrį dėl bendro programavimo, bendrų jungtinių pastangų ir kritinės masės kūrimo? dar nenu, neskiriama nei 2 procentų BVP investicijoms į mokslinius tyrimus. Jeigu būtų skiriama 2, skiriami 2 procentai, tai būtų gerai, bet vis tiek nepakaktų. Jeigu pažvelgsime į Indiją, Kiniją, JAV, to nepakanka. Taigi, ar jūs manote, kad e, mokslinių tyrių finansavimas yra pakankamas ir ar manote, kad e, tuos finansus galima koordinuotai panaudoti kad pasiektumėme vieningo tikslo. Jūs kalbėjote apie nesudėtingą struktūrą, tačiau visada kyla įtampa tarp, mm, tarp lėšų skiriamų moksliniams tyrimams bei lėšų reikalingų Mm, dėl operacinių, tarp operacinių išlaidų. Pirmininkas, ponė Tikau, ir e, reikia ne, nepamiršti, kiek laiko dar turime. Pane Tikau, ačiū pirmininkė. Tiesą sakant, turiu vieną komentarą, vieną klausimą, taigi trumpai. ES pastaraisiais metais daug investavo į mokslinius tyrimus, pradėjome gyveninti įvairias mokslinių tyrimų pagrindų programas 5, 6, 7, jos visos vyko sėkmingai ir e, daug lėšų skiriame moksliniams tyrimams, tačiau dėje nepakankamai investavome į kitą sritį, tai yra į taikomųjų tyrimų sritį reiškia, kad e, nepasinaudojame mokslinių tyrimų gautai, iš mokslinių tyrimų gautais rezultatais, neįdėgėme jų savo ekonominėse struktūrose ir negavome atitinkamos naudos, kaip jau kolegos minėjo. Taigi iš to išplaukia mano klausimas, jeigu teisingai supratau, vienas iš jūsų instituto strateginių prioritetų yra būtent e, energetikos atsinaujinančių energijos šaltinių srityje dėkti inovacijas. Aš rengiu pranešimą dėl pastatų energetinio taupumo. Prieš tai kalbėjome apie šiandien apie prietaisų e, ženklimą etiketėmis e, jų energetinio taupumo atžvilgių ir e, noriu jūsų paklausti, kokiu e, jūsų institutas ketina imtis veiksmų, kad būtų geriau dėgiamos inovacijos tvarios energetikos srityje, atsinaujinačių energijos šaltinių srityje. Kalbėjote apie tuos tris kik, tai yra e, žinių ir inovacijų bendruomenės ir noriu paklausti, kokios investicijos jūsų manimų e, turi būti numatytos būtent e, toms trims kik e, pastatų energetinio efektyvumo gerinimo srityje. Dabar suteikime žodį mūsų pranešėjui atsakyti. Tai jeigu leisite, pirmininkė, aš pabandysiu apibendrinti klausimus ir apibendrinti juos atsakyti, nes visi jie buvo iš tikrųjų įdomus norėčiau e, galbūt du aspektus trumpai jums pristatyti, kurie paaiškins geriau mano požiūrį. Aš noriu pasakyti, kad sėkmė kuria sėkmę. Pirmiausiai, jūs turite užsitikrinti tam tikrą sėkmę, kad galėtumėte ją po to plėtoti. Taigi, jeigu jūs norite gauti daugiau lėšų, finansinių išteklių arba tapti labiau matomi, Tai pirmiausiai mes turime per tas e, bendruomenės žinių ir inovacijų jau parodyti, kad jos atneša kažkokios naudos, kad veikia sėkmingai. Tai yra pagrindinis skirtumas. Antra būtina prielaida yra ta, kad mes negalime ir nenorime apriepti visko ir pasiūlyti visus įmanomus e, sprendimus. Iš tikrųjų, mes dabar esame atsakingi už inovacijas ir technologijas, tačiau e, galvodami, kad e, šioje srityje veikiame sėkmingai, galime galbūt taip pat apriepti ir kitas sritis, pavyzdžiui, visuomeninių mokslų sritį. Iš tikrųjų šie klausimai yra labai svarbus, tačiau šiuo metu mūsų kompetencijos jų neapriepia. Ir iš tikrųjų mes skirsime dėmesio mokymams e, visuomenės e, mokslus ir tie mes turime nuveikti daugiau, tačiau tai nėra vienas iš svarbiausių mūsų užduočių, tai su visiškai nepriklauso mūsų prioritetams kalbant apie naują pramonės strategiją, klausimas, kurį uždavė ponia Karvalio. Taip, man labai rūpi žemės ūkis, maistas. Ir kartais, lankydamasis JAF arba kitose kontinentuose, tiesiog e, matydamas, kas ten vyksta vyno gamybo žemės ūkio srityje, aš e, tiesiog rankos man nusvyra ir aš klausiu savęs, kodėl mes nelideriaujame šių technologijų srityje. Taigi mes esame užsibrėžę per e, artimiausią e, laikotarpį apimti tokias sritis kaip e, maisto inovacijos, tačiau kol kas tokie tik tai yra mūsų planai. Man labai patiko klausimas apie tas e, kyšio stopos. Noriu pasakyti, kad iš tikrųjų dabartinėje situacijoje žmonės laukia, e, kaip e, tokio pobūdžio iniciatyvos pasiteisins ir po to jau priims sprendimus ar tęsti panašaus pobūdžio veiklą ar ne. Aš manau, kad tokios rytis kaip IPR tai negali būti laikomos to kyšiau stoperių, tai yra patraukliausių, kažkokiu iškiliausių pavyzdžių, nes e, Europoje yra skirtingos sąlygos nei, tarkim, Kinijoje, kur iš tikrųjų tai yra viena iš svarbiausių veiklos sričių. Ir e, Kinijoje mes galime kurti bendras įmonės, kurios gali pasiteisinti arba ne, jeigu jos nepasiteisins po poros metų, mes galime jų paprasčiausiai atsisakyti be didelių problemų. Taigi, aš manau, kad mes privalome pradėti galvoti kaip europiečiai, o ne kaip nacionalinės valstybės apie šios dalykus. Mums reikia iškoti europinių sprendimų, nes tik tokiu atveju mes nu, sukaupsime pakankamai kritinės masės ir e, pakankamai pagrindo savo veiklai dėl kolokacijų centrų, tai jie iš tikrųjų labai svarbu šiame kontekste ir mums reikia keliose valstybėse sukurti e, tokius kompetencijų centrus, kurie glaudžiai tarpusavėje bendradarbiautų ir jų darbuotojai galėtų judėti iš vieno centro į kitą, sukurtų atitinkamą tinklą ir visos tos tinklo dalis e, gautų iš šios veiklos tarpusavio naudos ir e, turėtų po to e, vyktų tam tikra grandininė reakcija mokymų, e, kvalifikacijos, kelimo švietimo ligmenyje, visur kitur. Ir pavyzdžiui, e, tarp tokių valstybių kaip Belgija ir Vokietija, tokie bendradarbiavimai galėtų vykti jau dabar labai sklandžiai, tačiau to nėra ir mes turime pakeisti savo mąstymą, mes turime judėti į priekį. Tai būtų turbūt paskutinis aspektas, kurį norėjau pabrėžti. Ačiū pirmininkė. Pirmininkas, ačiū labai už jūsų mums skirtą laiką, už jūsų išsakytus argumentus, už jūsų entuzijazmą pristatant savo projektus. Ir iš tikrųjų manau, kad diskusija buvo labai naudinga ir jūs mūsų gretose e, jūsų šalininkų skaičius iš tikrųjų turėjo padidėti. Tikiuosi, kad artimiausiu laiku dar turėsime galimybę susitikti, padiskutuoti ir junkiu, linkiu jums visokiojopos sėkmės ir iš tikrųjų e, raginu jūs e, kaip ir iki šiol imtis aktyvios veiklos.